welcome everybody to our uh, LIBE meeting. E, sveiki kolegos, pradėkime posėdį. Noriu paprašyti. Prašau visų susėsti, asistentų, kolegų, pabandykime pradėti posėdį. Esu tikra, kad mums pradedant darbą. Ateis ir kitų kolegų, daug daugiau jų turėtų būti. Pradėsiu nuo pirmininko pranešimų. Pasakysiu, kad pirmininkausiu šiam posėdžiui, kadangi ponas Morais negalėjo šiandien atvykti, tačiau jisai rytoj posėdėje jau dalyvaus. Šešioliktasis klausimas. E, dėl trečių šalių piliečių nelegaliai esančių ES teritorijoje turėjo būti nukeltas, jeigu niekas neprieštarauja, tai e, laikome, kad su šiuo pakeitimu e, darbo tvarkė yra patvirtinta. Deja, į galų ir kruatų kalbas nei šiandien, nei rytoj nebus verčiama. Ir norėčiau perskaityti jums koordinatorių rekomendacijas. Tai yra susijęs su pranešėjų paskirimu. Pone Gabriel paskirta pranešėja šiais klausimais. Trumpa, e, trumpalaikės vizos e, atsisakymo sustarimas su Saliamono e, mikro, salomis Mikronezija, Tuvalu ir Maršalo salomis. E, Taip pat pranešėjai paskirta dėl e, parlamento ir tarybos reglamento susijusio su trečiomis šalimis, kurių e, piliečiai turi turėti vizas, kertantys ES sienas ir dėl asmenų, kuriems netaikomas šis reikalavimas. Ponas Dėsdemeira yra paskirtas pranešėjų dėl pasiūlymo dėl reglamento. Uh, uh dėl reglamento parlamento ir tarybos apie e, trečiųjų šalių piliečius, e, kuriems reikia vizų kertant ES e, sienas, išskyrus išimtis. Fajon ponė paskirta taip pat pranešėja dėl reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriems kertant ES sieną reikia vizų ir dėl išimčių Kosovo. Ankstesni e, du pranešimai buvo dėl Ukrainos dėl e, vizų e, sustabdymo mechanizmo peržiūros. Toliau e, Činiči e, pranešė paskirta mm, pranešėja dėl nuomonės dėl ES finansinių interesų apsaugos nuo e, sukčiavimo finansinio. Finansinio e, biudžeto kontrolės komitetas yra pagrindinis komitetas. E, tiek rekomendacijų iš koordinatorių dėl įvairių nuomonių ir pranešimų. Ar pritarėte pasiūlytiems paskairimams pranešėjų? Taip. Laikome, kad tai patvirtinta. Toliau protokolai posėdžių balandžio 10. 5 šių metų ir 15 metų spalio 1 dienos protokolas, jeigu niekas neprieštarauja. Laikome, kad protokolai yra patvirtinti ir dabar galime jau pradėti šio posėdžio darbo tvarkę. Kalbėsime apie keitimasi nuomonėmis apie pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą dėl neteistos prekybos tabako gaminiais panaikinimo. E, tai yra ES veikimo e, sutarties penkta antraštinė dalis. Mūsų pranešė yra ponia Anderson. Jie šiek tiek vėluoja ką tik susisiekė su sekretorijatu, e, pasiūlė pradėti diskusiją be, be jos, jį paskui pasisakys. Jei e, pasiūlius, koordinatoriai sutarė e, pakalbėti su generalinio sveikatos apsaugos direktorato atstovais ir Olafo atstovais. Pirmiausia, sėksiu žodį ponui Roblingui, kuris atstovauja Olafui ir vėliau ponui Borkovskijui iš Santė generalinio direktorato. Paskui galėsime padiskutuoti. Prašom, ponė Roblingai. Ačiū pirmininkė, sveiki visi. kol pranešės nėra, vis tiek aš padėsiu kalbėti ir padėkosiu pranešiai poniai Anderson už jos e, labai gerą lankstų darbą rengiant pranešimą. Noriu pasakyti, kad teisėta priekyba tabako gaminiais yra mums visiems aktualus klausimas, nes valstybės narės praranda milijardus eurų. Uh, dėl kontrabandos. Taip pat e, tai yra e, žalinga ir kainodaros politikai, kuris susijusi su sveikatos apsauga. Ir cigaretės, esant kontrabandai, yra plačiai prieinamos pirmiausiai paaugliams, jaunuoliams. E, dar vienas dalykas - cigarečių kontrabanda yra organizuotų nusikaltelių didelis paimų šaltinis. Ir mes e, turime suvokti, kad e, E, reikia kažką daryti, nors šis e, reiškinys yra labai sudėtingas ir jį sustabdyti e, sunku. Mes turime dabar peržiūrėti savo turimas priemonės, pažiūrėti, kas yra geriausia ir kaip galima efektyviau kovoti su kontrabanda. Prieš trejata metų komisija parengė strateginį dokumentą, kuriame yra analizė ir pasiūlymai dėl e, to, kaip sustiprinti ateityje kontrabandą cigarečių. E, kalbama apie e, bendradarbiavimas su valstybėmis tarėmis, kad būtų galima įgyvendinti šią strategiją. Tai yra įvairios priemonės, skaitant politinės priemonės ir teisės aktus, kaip teisės aktas, kurį svarstome šiandieną. E, tabako gaminių direktyva prieš porą metų įsigaliojo, joje yra nemažai e, nuostatų dėl kovos su kontrabanda. Olafas taip pat didelį dėmesį skiria e, cigaretėms, kuriuoms įvežamos kontrabanda iš trečiųjų šalių į ES vidaus rinką. Ir šis protokolas, kurį ištvarstome šiandieną komitete, yra nepaprastai svarbi iniciatyva. Pirmą kartą matome e, daugia šalę iniciatyvą, kuri susijusi su pasaulinė e, dimencija kovojant su cigarečių kontrabanda. Man atrodo, kad ES turėtų pasididžiuotis tuo, kad yra lyderė darybose ir komisija pateikė pasiūlymą, analizę tarybai. Tikimės, kad parlamentas pritars pasiūlymui ir e, dokumentas bus ratifikuotas. Mes E, sveikiname, e, komisija sveikina parlamento paramai e, iki šiol išreikštai ir tikimės, kad viskas sklandžiai vyks. Mes rekomendaciją padaliname į dvi atskiras dalis, kurios šiaip atskiros, bet yra glaudžiai tarpusavėje susijusios mes suprantame, kad INTA, tarpinės priekybos komitetas, vienbalsiai pritarė kitiems ratifikavimo dokumentams, o antrasis e, yra svarstamas šiandieną ir norime paremti pranešėjos nuomonę, kad reikia pritarti ratifikavimui šio dokumento. Dabar e, ponas Borkovskis. Ačiū, e, pirmininkė, aš galiu tik tai pritarti Olafo nuomonėje E, Santė generalinis direktoratas laiko mm, mm, tai labai e, svar, šį dokumentą labai svarbiu. Dirbame pagal 15 straipsnį. E, tai yra viena iš svarbiausių protokolo nuostatų mūsų įgyvendimo darbai turėtų leisti mums iki 19 metų, gegužės 10 dienos, sukurti jau sistemą. Protokolas numato terminus ir mes e, e, tikimės būti lyderiais e, gyventinant protokolo nuostatas. Tikimės, kad jis bus įgyvendinamas visame pasaulyje ir norime taip pat padėkoti parlamentui už e, nuolatinę paramą šiai iniciatyvai. Uh, Labai ačiū Jums, ponė Parkovski. Jūs atvykote pačiu laiku. Mes ką tik e, išklausėme Olafo atstovą, pono Roplinką, ir išgirdome pono Palkovskį iš Didžisantė pastabas, trumpus pasisakymus e, šio klausimu. Ir jeigu jūs sutiksite, tai dabar iškart suteikiu žodį jums, pane, prašom. Um, uh, to... Labai atsiprašau visų, kad vėluoju. Išvykau labai anksti, bet uh, tikėjausi atvykti laiku, bet uh, na, nepasisekė dėl, dėl, dėl skrydžio vėlavimo. Na, tikiuosi, kad visi esantys čia žinote, kad e, nuo tabako žūsta 6 milijonai žmonių kasmet. Ir dėl to m, svarbu surenkti tokį posėdį, kadangi e, yra tikrai labai naudingas produktas ir tikrai e, žūsta daugybė žmonių. Ir su, mes turim aptarti pasaulio priekybos organizacijos protokolą dėl nelegalė tabako gaminių priekybą. Ir taip pat džiugiuosi, kad yra ir Olaf, ir, ir didžiai e, santė sum, atstovai su mumis ir kad galėsime su jais aptarti protokolą ir atitinkamus straipsnius. Protokolo tikslas yra užtikrinti, kad tabako tikimo grandinė būtų saugesnė. Ir taip pat tikslas yra turėti informaciją apie visą tiekimo grandinę ir e, patikrinti, ar tikrai vykdomi visi įsipareigojimai. Ir manau, kad mes turime užsirinkti 78 protokolo straipsnį, kur reikalaujama, kad šalis turėtų užtikrinti visuotinį atsekamumą per penkis metus po protokolo įsigaliojimo, tai yra visuotinis sprendimas, visuotiniai globaliai problemai. Ir aš, kaip ir kiti parlamento nariai, dirbame ir siekiame, kad e, protokolas galėtų Europos Sąjungoje, tačiau man kyla nuogastavimų, kaip ir kitiems nariams, dėl to ryšio e, su tabako pramonė. Aš manau, kad tai yra kliūtis kuri trukdo ratifikuoti protokolą, manau, kad tas ryšys yra per daug glaudus, kadangi tabako pramonė yra laikoma partneriu ir e, siekiant išvengti neregulios prekybos tabako gaminiais. Ir daug kas apsirinka, nes jeigu mes grįžtume į 2008 metus, tai e, taigi tabako kompanijos prisipažino, kad tai yra kaltos dėl to, kad e, pas asmenų rankos atsidūrė neženklinti e, tabako gaminiai ir tikrai buvo atliktas tyrimas ir žinote, kad e, Tabako International, GTI, yra kaltinama, buvo kaltinama nelegalaus gabenimo veikla vidurių rytuose ir e, manau, kad e, gerai, kad jūs esate čia ir jūs e, galėjote pasakyti, ką jūs pasisakyti ir aš e, e, esu įstikinus, kad jūs žinote, kokie yra naujausi įvykiai, nes, žinote, negali prekyba didėja ir cigaretės iš, yra eksportuojamos ten, kur nėra aiškios rinkos ir tada nelegaliai importuojamos e, į kitas vietas, pavyzdžiui, iš ten, kurios pagamintos į, tai į Britaniją, į Vels, Ver, Velsą. Ir aš mm, manau, kad kai kurios nelegaliai gabenamos cigaretės yra pagamintos e, žinomose firmose, kurios taiga pradingsta ir e, atsiranda nauji produktai, neaišku iš kur. Tai aš tikrai žino, norėčiau žinoti ir didžiai atstovų nuomonė apie šitą klausimą. Ir taip pat, ką mano ombudsmenas ir, pavyzdžiui, visi, visa komisija, ar mano, kad yra taikomas 5 straipsnė trečia dalis dėl tabako kontrolės. Ir manau, kad didžiai santė galėtų um, dėl to pasisakyti ir Philip Morris International kovos sutarimas su nelegalia su negalios prekybos sutartimi siekia atsekti visų tabako produktus, mano nuomonė, tai tikrai lapė atsakinga už vištydį. Tai yra tokia sistema, kur daug žmonių yra susirūpinę ir Philip Morris International mm, tą patį teigia, kad tabako pramonė yra susidariusi susitarimą dėl tabako kontrolės, siekiant išvengti nelegalios prekybos tabako gaminiais. Na, pati didžiausia neteisybė, nes tabako pramonė tikrai e, daug dirba, kad visame pasaulyje valstybės ir organizacijos neprisijungtų prie šito protokolo. Ir nelegali prekyba būtent ir yra to rezultatas. Tai yra 2004 e, metais ES ėmėsi teisinių veiksmų ir nurodė tabako pramonės dalyvavimą nelegoje prekyboje. Ir dėl to e, buvo sumokėta 1,2 5 milijonų, 1,25 milijardo eurų Europos Sąjungoje, tai tikrai yra susitarimas, teisinis susitarimas ir e, protokolai yra visiškai aiškus, kad tabako pramonė yra problemos dalis ir dėl to negali būti sprendimo dalis. Tai mūšį, nu, kovos laukas, su, kai yra pramonė iš vienos pusės ir konvencija iš kitos pusės. Yra 8.12 straipsniai, kuriuos aš čia citavau, taip pat 5.3 straipsniai. Ir jie nurodo, kad turi būti atskirta pramonė ir visi kiti, kurie dalyvauja šitame E, šitoje srityje ir turi būti parengta aiški politika. Ir kadangi ES sustarimas su e, tabako pramonė, tai tikrai yra labai sunku, nes yra šimtas šalių visame pasaulyje, kurie sudarė susitarimus su, su pramonės atstovais ir aš manau, kad tai kliudo, be jokios abejonės, kliudo protokolo įsigaliojimui. Taigi, kaip pranešėja, siekintis e, užtikrinti protokolą įsigaliojimui, įgaliojimą, aš tikrai matau rimtas problemas ir e, manau, kad nėra tinkamos atsiekimo sistemos, nes tai nėra tik tai kodų generatoriaus sistema, kuri tikrai nėra veiksminga, kad būtų galima užtikrinti produkto sekamumą. Taigi, e, tabako pramonė e, gina savo interesus, jie tikrai įsaugo ir mes nežinome, kas yra pakuotėse. Ir tabako pramonė nenori prisipažinti, kad yra atsakinga. Ir aš manau, kad tikrai turim pakankamai e, įrodymų iš Olafo tyrimų, kas buvo padaryta. Ir e, daugelį komitetų buvo apie tai kalbama, ypač jūrė, e, aptariant tabako produktų direktyvą. Ir nurodant, kokią, kokį vaidmenį nu, vaidina tabako pramonė. Tai tiek galėčiau pasakyti ir nu, tikrai norėčiau sužinoti, ką kiti gali pasakyti ir ypač norėčiau žinoti, ar Olafas galėtų pateikti naujos informacijos, tai yra kokie dabar vykdomi tyrimai ir kas yra padaryta, kokie tyrimai jau atlikti, mm, kokie yra kaltinimai tabako pramoniai. Ir taip pat norėčiau užtikrinti ir žinoti, kad mes tikrai turim išklausyti ir ombudsmenų, kad e, žinotume, koks yra generalinis direktoratas, e, santė, kuris yra atsakingas, kad tikrai užtikrintume um, sveikatos apsaugą ir kad e, ir komisija turėtų įsipareigoti. Mes visi turėtume sutarti, kad ES turėtų skatinti protokolo ratifikavimą ir norėtume žinoti jūsų nuomonę dėl tabako pramonės ES e susitarimo, atsižvelginti tai, kad e, tai turėtų būti padaryta e, Liepos mėnesį ir Strasbūro sesijoje jau nutarėme neatnaujinti šito, šito sustarimo. Taigi tiek much, Mrs. Anderson. Uh... Dėkoju, ponė Anderson. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui iš EPP, ponui Šauga. Dėkoju. Nelegali priekyba tabakui sukelia ne tik didžiulę e, biudžeto problemą, tačiau taip pat ir sukelia didžiulį pavojų sveikatai. Ir taip pat e, valstybių narių te, e, te, teisėtų prekių gamybai ir jų platinimui. Kainodaros sistema yra sukurta taip, kad atgrasytų nuo rūkimo, ypač jaunuolius. Todėl yra labai svarbus e, visos grandinės atsakomos ne tik kovojant su nelegale priekyba, bet ir bendrai paėmus. Nelegali priekyba cigaretėmis apima mm, padirbtas e, cigaretės ir taip pat jų platinimą per nelegalius kanalus. Ir dėja dėl to, kad nelegalaus tabako pelno maržos yra labai didelės. Vieno milijono e, vertės gamybos cecho pastatymą gali e, atverti vienas sunkvežimis nelegalių E, cigarečių. Ir 1998 metais Olafas atliko e, tyrimą ir e, buvo paaiškėjo, kad E, konfiskavus e, didelę cigaretų, cigarečių siuntą galima buvo e, atstatyti, atsekti, kur jos buvo pagamintos, kas pardavė, bet ne kam jos buvo parduotos. Dažnai pardavus cigaretes iš tol finansuojamos įvairios nusikalstamos grupuotės ir teroristai, kaip 2015 m. gegužės mėnesį komisija nustatė dėl to, kad šešėlinė rinka užsima slapta veikla ir taip pat, kad šitas reiškinys reiškinys keičiasi. E, visa tai yra tik tais prielaidos ir manoma, kad nelegalios. Prieky, e, nelegaliai parduodamų cigarečių geriausiu atveju yra konfiskuojama 10 procentų, todėl situaciją reikia pakeisti. Dėl to, kad e, tabako priekyba yra nelegali ir dėl to, kad jinai yra slapta, labai sunku spręsti šitą problemą. Reikia globalių mastų reglamentuoti e, nelegalio, kovą su nelegalio e, cigarečių prekyba. Todėl reikia užtikrinti, kad e, bendra nelegali prekyba tiesiogiai nebūtų susijusi su mokesčių sistema ir taip pat būtų įvertinta Taip pat žinome, kad komisijos tikslin, e, galimybių studija, kuri praėjusiais metais buvo paskelbta, parodė, kad galima užtikrinti visą atsekamumą e, bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, kokį e, saugumo elementą pasirinksime. Ir viso to nauda yra labai didžiulė ir ekonominių socialinių aspektų. Todėl labai svarbu užtikrinti efektyvę atsekamumo ir stebėjimo sistemą. Ir 15 straipsnis reikalauja kad visi tabako produktai skirti ES rinkai turėtų unikalų identifikatorių, pagal kurį būtų galima sekti, kaip jie juda ES. Ir tai jau efektyviai gyvena protokolo 8 straipsnėje susijusiu su stebėjimu ir atsekamumu. Tačiau kadangi labai daug juodosios rinkos tabako yra iš trečiųjų šalių, reikia užtikrinti stiprų tarp, tarp valstybinį bendradarbiavimą kad efektyviai spręstume šitą problemą. Taigi protokolas yra labai geriausias politinis sprendimas į tarp valstybinį tabako kontrabandos reiškinį, nes jis numato efektyvų pasaulinį režimą, kuriuo galima būtų kovoti su nelegale tabako prekyba, tarp jų ir nuo, įved, įvedamos nuostatos dėl atsiekamumo ir stebėjimo, e, kovos su pinigų plovimu, e, taip pat sankcijos ir kiti aspektai. Efektyviai atsiekamumo ir stebėjimo sistema gali padėti užtikrinti tiekimo grandinės integralumą, tačiau tačiau ji turi atitikti ir nuostatą susijusią su nusikalstama civilinė ir administracinė atsakomybė, e, būdžiamasią sankcijas ir tarptautinio bendradarbiavimo nuostatas. Jeigu Europos Sąjunga e, e, pagirautina, kad ES greitai ratifikuotų šitą protokolą ir tai padėtų paskatinti e, visas valstybės narės ir trečiasias šalis, kurio, e, kurios dar jo neratifikavo. Dėkuoju, ponė Šoga, ponė Gomės. Noriu padėkoti pranešėjai ir ponui Soga už nuveiktą darbą. Ir norėčiau papildyti, kad dar vienas nerima keliantis elementas, kuris nebuvo pakankamai įvertintas ir atsižvelgta, kad reikia skubių veiksmų imtis, yra tai, kad e, Mm, e, tarpusavėje susiję yra e, organizuoti nusikalstami tinklai ir ES ir šios ribų, ypač Šiaurės Afrikoje. Ir e, su jais susiję, susijusi yra cigarečių kontrabanda ir kitų prekių kontrabanda. Ir tie, tos nusikalstamos grupuotės yra susijusios su teroristais. Negalima to uh, nepastebėti. E, todėl dar svarbiau yra imtis griežtų veiksmų. Ir svarbu e, užtikrinti, kad komisija ir valstybės narės imtųsi reikiamų veiksmų, kad e, užkirstų kelią tokiam nelegalių prekių srautui. Ir tabako pramonė čia atlieka labai svarbu vaidmenį, kaip minėjo pranešėja. Ačiū. Gomez, Mrs. Viks. Dėkoju, ponia Vikstrom. Dėkoju. Ir aš noriu pasveikinti pranešėją. Tai turėjome padaryti jau prieš daug laiko. Taip, Europoje turime savo istoriją, kai aukšti E, valstybių narių pareigūnai turėjo e, atsistatydinti dėl tam tikrų kaltinimų. Mes žinome, kad e, nelegali prekyba tabako produktais vyksta kiekvieną dieną visoje Europoje. Taigi šis protokolas turėtų būti ratifikuotas kiek įmanoma greičiau ir skaidriau. Ir mes kaip frakcija visi pasisakome už tai. Norime taip pat pabrėžti, kad būtent pati tabako pramonė yra atsakinga už tinkamų veiksmų pritaikymą tam, kad visiems laikams pašalintų nelegalią prekybą tabako produktais. Taigi visos protokolo, protokolo pasirašusios šalis turėtų tai daryti skaidriai ir sustiprinti bendradarbiavimą su pramonės atstovais. Ir kalbant apie produkto atsekamumą ir stebėseną, turime tai stebėti ir tik tai dar kartą noriu padėkoti pranešėjai ir tikėkime, kad mes Europoje pagaliau apginsime šitą poziciją visi kartu. Dėkoju, ponė Vikstrom. Dabar vėl noriu suveikti žodį, ponė Rubling. Olafo. Ponui Rubling, uh, Olafo atstovui. Ačiū, pirminkė. Aš šiek tiek pasikartosiu, labai atsiprašau dėl to, nes pranešėjos nebuvo, kai pradėjome kalbėti apie jos pranešimą. Uh, Taigi, norėčiau pakartoti pirmąjį savo sakinį. Noriu pagirti jūs už tokį puikų darbą, spartų darbą dėl e, rengiant šį pranešimą. Dabar klausimai. Norėčiau paminėti e, klausimus dėl atsiekamumo, e, sėkimo ir man kolega kuris sėdi už manęs iš e, sveikatos generalinio direktorato e, apie šį, šią sistemą atsekamumo ir stebėsenos. E, ir galbūt e, jis norėtų, aš galbūt paskui sureaguosiu į kolegos iš komisijos pasisakymą. O dabar uh, galiu e, štai ką pasakyti visiems. Pirmiausiai apie šį reiškinį. Visi mes žinome, koks jisai yra platus. E, B, reikia kažką dėl to daryti. Ir C, protokolas šiuo metu yra geriausias įmanomas atsakymas pasaulio mastu. Ir man atrodo, kad mes visi sutinkame su tuo, kad šiai pasauliniai problemai reikia globalaus atsako ir protokolas yra geriausias problemos sprendimas. E, jungtinės E, tautos, e, at, tiksliau Europos Sąjunga buvo lyderė darybos ir dabar matome, kad yra konsensusas ir mes galime e, kalbėti apie spartų ir sklandų e, ratifikavimą protokolo. Toliau apie pokyčius, kovojant su nelegalia prekyba. E, Jeigu mes prisiminsime mano minėtą strateginį dokumentą paskelbtą prieš trejus metus, komisija tuomet paskelbė, kad šiandieną nelegali tabako produkto, e, produktų rinka atrodo visai kitaip negu prieš 10 ar 15 metų. Anksčiau e, joje e, dominavo pagrindinių gerai žinomų gamintojų suklastotos cigaretės ar nelegaliai pardavinėjimas. Dabar yra visai kitaip. Mes iš valstybių narių gaunama informacija, kad e, vis e, dažniau iš e, konfiskuojamų cigarečių matoma, kad tai yra cigaretės, kurios neturi pavadinimų. Ir mastas yra visai kitoks pernai. Olafas e, prisidėjo prie konfiskavimo e, cigarečių valstybėse narėse e, ir 6,5 milijono cigarečių mastas nepaprastai dėlis beveik. E, visos iš tų cigarečių buvo pigios nelegaliai pagamintos cigaretės. 20 e, maždaug cigarečių pakelėje ir šiaip yra standartinis 20, bet 3-4 pakelėje. Ir mes turime dabar kovoti e, su prekyba tokiomis nelegaliomis e, cigaretėmis be pavadinimų. Ir reikia, e, kaip galima geriau, veiksmingiau gyvendyti 2013 metų dokumentą komisijos. Ir aš e, tikiuosi, kad e, dabar taip pat bus akcentuojama nelegali tabako gaminių rinka ir dominavimas tokių pigių nelegalių cigarečių be pavadinimo. Taip pat e, e, buvo kalbama apie trečio, iš trečių šalių atkeliaujančią kontrabandą. Aš galiu pritarti tik tai e, jums dėl to, ką jūs pasakėte ir dėl vidaus reikalų Home generalinio direktorato, ar mes bendradarbiaujame, taip mes e, bendradarbiaujame su jais ir siekime dirbti kaip galima veiksmingiau. Mes taip pat su Frontex, Europolu e, kalbame ir kitais veikėjais. Aišku, valstybės narės taip pat yra labai svarbios mūsų partneris. Dėl e, Philip Morris atveju jūs tikriausiai žinote, kad vasario 24 dieną komisija e, paskelbė techninio vertinimo dokumentą, e, parlamente buvo išsamei jis svarstomas, e, kovo 9 dieną parlamentas priėmė rezoliuciją, mes nagrinėjame ją, esame susidomėję. Ir komisija tikriausiai taip pat galvoja, kaip, kelia, ką daryti toliau šiuo klausimu. Dėl penktos atnečios dalies aš E, galiu paminėti, kad komisija ombudsmenai nusintė raštišką atsakymą ir nieko nebegaliu pridėti šio klausimu. Dabar e, žodis ponui Bokovskijui. Barkovskijui. Apie įgyvendinimą dėl sekimo ir stebėsenos Europos Sąjungoje. E, darbas vyksta Aš negalėčiau konkrečiai kalbėti apie sistemą, kaip ji bus ateityje, tačiau e, šiandieną galiu pasakyti, kad mes dirbame, vadovaudomėsi prielda, kad protokolas yra ratifikuotas ir įsigaliojęs ir mūsų kuriama sistema atitiks protokolo nuostatas pagrindinės iš jų buvo paminėtos, 8 straipsnio antra dalis, 12 dalis. Tiems, kurie nesusipažinę su e, visomis dalimis protokolo, galiu pasakyti, kad 8 straipsnio antroje dalyje minimas reikalavimas e, kontroliuoti sistemą. Šalis turi tą daryti, Europos Sąjunga E, kontroliuos mūsų sistemą, o 12 dalis šio straipsnio reikalauja, kad šalis pasirašiusioji e, laikytųsi įsipareigojimų e, ir kad jie nebūtų deleguoti tabako pramoniai. Tai taip pat reiškia, kad palaikomi kontaktai su pramonė E, plėtojant e, atsiekimo ir stebėsino sistemą, bet tie kontaktai bus sumažinti iki minimumo ir pagal protokolą bendraujama bus su pramonė tik tai, e, kiek tai bus būtina šiam straipsniui įgyvendinti. Ir reikia, reikės užtikrinti, kad produktuose būtų, ant produktų buvo, būtų išspausinta informacija, kad trečia šalis to negali daryti, imtis kontrolės ir e, mes e, tikrai nepaliksime kontrolės pramonės rankose, mes e, ją užtikrinsime, kaip pasirašiusi protokolą šalis. Pone Anderson, labai trumpai prašau. Norėčiau pasakyti, kad labai patenkinta su sveikatos generalinio direktorato atstovo pastabomis. Iš to, ką Jūs sakėte, aš suprantu, noriu aiškiai tą pasakyti, kad PMI susitarimas negali būti pratestas, Filip Moris susitarimas, nes reikia, kad stebėsenos ir atsiekimo sistema uh, atitiktų visiškai protokolo reikalavimus. Ir reikia kalbėti apie tai labai aiškiai. Aštuntas straipsnis uh, labai uh, aiškiai sako konkrečiai antra ir trečia dalis sako, kad kiekviena šalis pagal šį straipsnį turi sukurti atsekimo stebėsino sistemą, kurią kontroliuos pasirašysiai šalis, bus e, kontroliuojami visi produktai, e, gaminiai tabako, kurie yra pagaminti ar importuoti į jos teritoriją. Ir negali būti taip, kad tabako pramonė e, už vadovaus, e, turės savo rankose tą atsekamumo ir stebėseno sistemą. Anksčiau dėl to kilia yra labai daug problemų. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, kas ką tik tai buvo pasakyta. Taip pat reaguoju tai, kas sakė Olafo atstovas dėl e, ratifikavimo, paramos ratifikavimui protokolo Taip, reikia, niekas nebejoja, kad jį reikia ratifikuoti kaip galima greičiau ir kadangi egzistuoja sutarimas platus parlamente e, iš visų spektro pusių, manau, kad mes turime tvirtus įgaliojimus e, išreikšti savo pritarimui ir užtikrinti, kad protokolas būtų kaip galima greičiau ratifikuotas. Labai ačiū visiems, ačiū šešėlėms panešėjams ir tikiuosi, kad mes galėsime be e, tolesnio vėlavimo, dėlsimo e, ir pasiekti rezultatą. Ačiū. Noriu dabar pasakyti, kad 24 gegužės yra terminas pateikti pakeitimus pagal 99 mūsų darbo tvarkos taisyklę ir pirmajos dalį. E, pakeitimai bus laikomi primtinais tik tai tokiu atveju, jeigu jie e, rekomenduos nesilaikyti pranešės rekomendacijos. Taigi pranešimai e, terminas 24 gegužės, e, tvirtinti pranešimą planuojame gegužės 30. Dėkoju komisijos atstovams, e, dėkoju ponui Borkovskui ir Roblink, o dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Pas mus yra, pas mus atvyko operatyvinė bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto vadovas Taigi e, sveikinu poną Įzerman, komiteto atstovą. Kaip žinote, šis nuolatinis komitetas, trumpai taip vadinamas kausi, buvo įsteigtas pagal starties 71 straipsnį, tarim, kad būtų sustiprintas operatyvinis bendradarbiavimas e, tarp valstybių narių ir kad būtų skatinami nacionalinių kompetitingų institucijų veiksmai, aš manau, kad tai tikrai e, pats laikas išklausyti, išgirsti, ką gali pasakyti šito komiteto pirmininkas. Taigi, sveiki atvykę, gerbimas ponė, ir prašyčiau e, pateikti informaciją apie dabartinę veiklą ir apie ateities planus. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Dėkuoju, kad pakvietėte mane pasisakyti jums, kalbėti apie tai, ką veikia COSI, tai yra operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje komitetas. Man didelė garbė ir man labai malonu būti su jumis šiandien. E, kalbėsiu apie kai kuriuos elementus, kurie e, yra dokumente dėl COSI veiklos ir kuri, ap, kuris apima laikotarpį nuo 14 mm, metų birželio mėnesį iki 15 metų gruodžio mėnesio. Ir norėčiau prieš tai darydamas truputį paaiškinti jūsų komitetui apie mūsų darbo metodus, kuriais mes remiamės e, stiprinti e, metodologinį, metodišką požiūrį kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra vadinamas ES politikos tikslas ir jis apima keturis etapus. Pirmas etapas, pirmas žingsnis yra grėsmių vertinimas, tai yra ES sokta ir tai daro Europolas, jis remiasi visai eilė šaltinių ir yra nurodyta, kokios yra dabartinės arba būsimas grėsmės ir kokios yra rekomendacijos, nustatant prioritetus, e, bendradarbiaujant e, kovoje su mm, sunkiais nusikaltimais. Toliau antras mm, dalykas yra e, strateginiai daugiamečiai planai, tai vadinami MASP, kurie, e, kuriuos rengia kosi valstybės narės ir institucijas, pavyzdžiui, Frontex ir Olafas, ir yra daugiamečiai strateginiai planai kiekvienam prioritetiniam klausimui. Šitie daugiamečiai strateginiai planai tvirtinami taryboje. Toliau trečias dalykas tai yra operatyvinis veiksmų planas ir tai yra metinis planas kiekvienam prioritetiniam klausimui. Juos parengia valstybės narės, kurios dalyvauja operatyvinėme veiksmų plane ir su e, to yra sutarima kozy ir e, tuomet yra e, veiksmų platforma prieš nus, grėsmės ir ją organizuoja Europolas ir tai yra apima įvairius, įvairias veiksmų sritis. Ir Europolas remia tą vadinamą platformą ir kozijas stebi e, įvairių veiksmų planų rezultatus, o ketvirtas žingsnis yra vertinimas, kuris e, vyksta 16 metais, tai paminėta ir ataskaitoje, ir jie organizuoja komisiją, bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis, kad būtų aišku, ką mes galim pasimokyti iš praeities ir ką galėtume parengti, ko galėtume pasirengti būsimajame politikos tikste. Išsiūst, pagal e, išsiusta dokumentą, aš norėčiau pasakyti, kokie yra prioritetai, pirmininkaujant Niderlandams ir taip pat e, e, Niderlandų. Vidus reikalų ministras jums pristatė šitą savo programą pirmininkavimo pradžioje. ES saugumas yra kosti esmė ir teroro išpoliai mm, Briuselyje mm, nurodo, kad e, mūsų standartai tikrai turi būti e, griežti ir mes turėtume bendradarbiauti ir keistis informaciją. E, tuose aktuose tikrai daug žmonių žuvo ir praeisiais metais, ir šiais metais, ir tai yra svarbus klausimas, kokiu priemonių Europos Sąjunga imtis, imtis kaip atsako, tai yra nustatyti priorite, pusiausvyrą tarp e, poreikio ginti ir užtikrinti saugumą ir užtikrinti žmogaus teisės ir e, užtikrinti, kad tikrai būtų tinkama, e, tinkama apsauga. Ir saugumas yra prioritetas ir tai buvo Niderlandų pirmininkaujančios valstybės prioritetas nuo pat pradžių. Reikia kalbėti apie tai, kad reikia parengti bendrą požiūrį ir e, užtikrinti, kad būtų surinkami geros, geresnės kokybės duomenys e, ir mes ėmėmės užduoties numatyti veiksmų planą. Tai yra trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai ir e, Europos e, informacijos e, struktūra turėtų būti e, sustiprinta. Tai jie apima ir sienų apsaugą, migraciją ir kitus klausimus. Ir taryboje vyksta dėrybos ir aš pristatysiu rezultatus taryboje 90 birželio. Taip pat ir komisija turėtų užtikrinti geresnį informacijos rinkimą pasienio apsaugo, apsaugoje ir sienų apsaugos srityje ir dokumentas buvo parengtas balandžio mėnesį. Taigi mes e, siekime sustiprinti kovą su terorizmu ir mūsų darbą paveikė teroristiniai išpoliai Europoje, Prancūzijoje, e, ypač praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Ir po surinkti kosisusi posėdžiai, e, rengiant rimtas kovos su terorizmu priemonės ir joms pritarė vidaus reikalų ministrai e, sausio pabaigoje, ne 15 metais, o dabar kozi stebi, kaip šitos priemonės yra įgyvendinamos, apie kai kurias buvo dar kartą primina bendrame e, dokumente, vidus teiklomis dokumentėte, e, kovo 22 dieną. Akivaizdu, kad yra daug darbo, ne vien tik tai e, savaitėms, bet ateinančiams mėnesiams ir metams. Ir mes turime jungti mūsų pastangas. Taip pat yra ir atnaujinta ES vidaus saugumo strategija iki 2020 metų, kuri padeda mums rimčiau atsakyti, tai yra į, į, į naujausius įvykius. Ir mes dabar daugiausia dėmesio skiriame gyvendinimui. Ir tai bus daroma pirmininkaujant Slovakijai ir Maltai. Ir kitoj e, vadovų taryboje mes pateiksime informaciją, kokia yra dabartinė e, situacija ir kaip yra įgyventinamas vidaus strategijos įgyventinimo planas. Turėčiau prieš tik kai kurias iniciatyvas, ypač kopas su nusikalstamumu e, ir Niderlandai stengiasi užtikrinti operatyvinį bendradarbiavimą ir užtikrinti negruotą požiūrį kalbant apie mūsų strategiją, reikėtų kovoti visų pirma su nelegaliu žmonių gabenimu. Pirmininkaujant Niderlandams mes nusprendėme mm, kovoti su nelegaliu gabenimu e, ir norint ir iš, ir, ir iš žmonių išnaudojimui. Ir, ir e, kai žmonės yra išnaudojami darbo rinkoje. E, E, praeisiais metais komisija rengė ataskaitą ir e, reikia pasakyti, kad tokio pobūdžio nusikaltimus labai sunku įrodyti. Ir e, kai kurie ir teisininkai dirbantys šitoje srityje sunkiai supranta, koks tai yra nu, nusikaltimas. Ir todėl e, reikėtų parengti bendrą požiūrį, tai yra e, kovoti su išnaudojimu darbo rinkoje ir e, remtis mūsų patirtimi. Mes vėlgi turime stiprinti bendras pastangas ir šitas klausimas išliks darbo atvarkėje ir vadovų taryba jį turi patvirtinti. Kai dėl internetų nusikaltimų, nusikaltimų interneto srityje, e, vienas iš svarbiausių klausimų buvo mm, įvykiai Kiprė ir mes e, skatinsime diskusiją šito klausimu, kaip įmanoma, e, remsimės visomis ES politikomis ir priemonėmis ir ten, kai reikės, parengsime papildomus planus ir papildomas e, priemonės. E, Darbo tvarkės ir išvados tai iš Luxemburgo pirmininkavimo buvo tinkamas pagrindas, kuriuo rėmėsi Niderlandų pirmininkaujantį valstybę. Ir mes remiamės veiksmų planais, Cybertex kovojant su nuskatimais interneto srityje ir kos rengia 30 rekomendacijų, kurios yra skirtos valstybėms narėms, Europolui, komisijai, Sipolui ir privačiam sektoriui. Ir tarp jų yra daugybė priemonių. Tai yra keitimasis gerąją praktiką, ir nu, matant, kokie yra operatyvinių procedūrų standartai ir taip pat koks yra įrodymų rinkimas. Niderlandai taip pat pradėjo diskusijas dėl finansinių tyrimų. Finansiniai tyrimai yra tikrai galingas metodas kovojant su terorizmu organizuotų nusikalstamumu. Pirmininkančios valstybėse tikslas yra užtikrinti tinkamą patirtį ir um, užtikrinti, kad policijos pajėgos galėtų veiksmingiau bendradarbiauti. Ir tarybos išvados, tarp jų ir veiksmų planas dėl finansinių tyrimų buvo parengtas ir bus įtrauktas į tarybos e, darbo atverkė ir bus patvirtintas birželio mėnesį. E, Taip pat e, ir nusikaltimai e, susijęs su NVO turėtų būti analizuojami administraciniu požiūriu ir turėtų būti užtikrintas tarpdisciplininis požiūris. Todėl svarbu užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, teisės saugos institucijų, kad būtų tinkamai keičiamas informacija administraciniams tikslams. Europos lygmenių ir e, Mm, nusikaltimai susijęs su e, baikerių gaujomis ir jų veikla turėtų e, būti, e, su turėtų būti kitoje, kovojami kitaip ir mm, turėtų būti parengtas ir administracinis požiūris e, Europos Sąjungoje. Taip pat mes siūlome tarybos išvardas, e, siekiant skatinti valstybės narės, kad asmenys, kurie yra įtraukti į nelegalę veiklą, kurie turėtų būti atitinkami užėmė. Šitos tarybos išvados buvo apsvarstytos kosai ir bus įtraukti pateiktos ir į darbo tvarkį turėtų būti patvirtintos birželio mėnesį. Na, manau, apžvelgiau dabartinę kozį veiklą, dėkuoju už kvietimą e, ir galimybę pristatyti jums kozį. Dėkuoju, ponė Izerman, už visą suteiktą informaciją, ponė Ana Gomes. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pranešimą. Noriu užduoti jums klausimą. Aš suprantu, kad kozi labai svarbu sustiprinti informacijos apsikeitimą, siekiant kovoti su terorizmu. Tačiau mano klausimas būtų, kiek jūs gebate užtikrinti, kad valstybės narės tam, kad galėtų pasikeisti vertingą informaciją, turi e, kvalifikuotus žmonės tam tikslui savo teisės saugos institucijose ir e, žmonės, kurie iš tiesų gali surinkti tą informaciją, kad jie mokėtų reikiamas kalbas kuriomis yra kalbama, kai yra darbuojami žmonės į organizuotą nu, nusikalstamą veiklą arba terorizmą. Taip pat kiek turi internetinio nusikaltimų specialistų, kurie iš tiesų gali padėti pasiekti tą informaciją, kuri ne visada iš karto yra prieinama. Ir be abejo, sąsaja su finansavimu. Jūs pabrėžėte, kad labai svarbus yra finansiniai tyrimai, tačiau tiek, kiek aš žinau ir tiek, kiek aš mačiau, tai kaip veikia mūsų bankų sistema. Man tai kelia nemažą nerimą, kad mes esame labai toli nuo minimaliai efektyvių standartų pasiekimo. Iš principo, kiek tai susiję su teisės aktų e, skirtų prevencijai su pinigų plovimu e, e, pinigų plovimo prevencijai įgyvendinimo. Taigi mano klausimas, ar tos temos tikrai rimtai gvildenamos kozi? Taip pat jūs minėjote, kad kovos su terorizmu įgyvendinimas reikalauja iš dalies specifinių programų, kurios padėtų e, užkirsti kelią terorizmui ir radikalizacijai ir padėtų deradikalizuoti žmonės, kurie yra radikalizuoti ir kokių investicijų reikia, kokio indėlio iš kozi reikia šią linkme, nes kiek mes matėme, e, e, mūsų e, kalėjimai vis dar lieka radikalizacijos, o ne rehabilitacijos centrais. Ir taip pat matėme, kad Terorizmo prevencija reikalauja labai daug investicijų, ypač kai kalbame apie e, bendrijos lygmenį. Na ir galiausiai jūs minėjote prekybą žmonėmis, ypač kai kalbame apie na, išnaudojimą darbo rinkoje. Uh, ir apie 10 tūkstančių vaikų iš e, e, tų pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų, kurie pasiekė Europą, e, dingo. Ir ar mes esame tik, tikri, kad tie vaikai nėra išnaudojami darbui arba e, parduodami organams ar sekso industrijai. Ar kozis sprendžia šitos klausimus? Dėkoju, ponė Gomes. E, ponas Dėjas Denera. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs atsto, atstovaujate nuolatiniam komitetui, kuris kovoja su minėtais nusikaltimais ir e, užtikrina, užtikrina tarptautinį bendradarbiavimą, tačiau jūs esate sąlygiškai e, ne, nežinomi ir jūs e, buvote įsteigti 2014 m. Liepą jūs buvote paminėti 2014 metų e, Liepos dokumente. Aš labai dėkingas už jūsų e, veiklą ir labai svarbus yra jūsų apsilankimas čia. Tačiau kalbant apie darbo metodus, e, kuriuos komisija turėtų pritaikyti 2016 metais. Ir Ir e, komisija išvertins 2016 metais ir dabar aš baiminuosi, kad daugelis e, komisijos teiginių tarpusavyje dubliuojasi vienas e, su kitu susiję. Ir manau, kad yra gerai vertinti organizuotą nusikalstamumą Europoje Taip pat svarbu renkti daugiamečius strateginius planus ir kad tame dalyvautų skirtingos agentūros. Labai gerai yra planuoti operatyvinę veiklą, tačiau kitos e, agentūros daro tą patį. E, mes e, žinome, ką daro Europolas. Europolas čia dažnai lankosi šitame forume. Taip pat jūs mums papasakojate apie sudėtingesnius dalykus, kiek tai susiję su nesaugumo jausmu tarp europiečių. Jūs minėjote Niderlandų pirmininkavimo susirūpinimą dėl internetinių nusikaltimų. Europolas ir Niderlandai Hagoje turi specializuotus centrus, tačiau galiausiai aš sakiau, e, aš norėčiau paklausti štai ko, ar kozi efektyviai dirba ar ne, nes man susidaro vaizdas, kad Kozi yra saugumo struktūra, tai yra tarytum apmastymų struktūra, tačiau daug ko, nedaug ką nuveikia, jeigu palygintume tai su kitomis struktūromis ir e, kitomis saugumo agentūromis. Taigi, jeigu norėtumėte, kad šis komitetas būtų patikimas, kad jūsų komitetas būtų patikimas, turėtumėte pas mus apsilankyti daug dažniau ir papasakoti, ką jūs darote. Nes kai kalbate apie 2014 metų Liepos, 2015 metų gruodžio ataskaitas ir kai sakote, kad 16 metais būsite vertinami, kalbant apie 70 straipsnį, e, kozi turi e, derinti veiksmus ir bendradarbiauti kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tad norėtume žinoti, ką jūs iš tiesų padarėte. Dėkoju, ponė Dėsdemera. Daugiau niekas nenori pasisakyti iš kolegų ir todėl suteiksiu žodį jums, ponė Įserman. E, e, e, Dėkoju už užduotus klausimus, kuriuos uždavė ponia Gomes ir ponas Dės Demera. Dėl ponios Gomes klausimo, dėl informacijos pasikeitimo, man susidaro įspūdis, kad tai yra labai svarbu, kovojant su nusikalstamumu. Ir kila klausimas, ar žmonės gali ar negali e, sukurti, pateikti šitą e, informaciją, surinkti ją, kurią galima būtų pasikeisti. Ir aš esu tikras, kad ir prieš kozį egzistavimą, ir kozio egzistavimo metu būdavo tokių etapų, kai trūkdavo informacijos pasikeitimo, kad būtų užkirstas kelias arba būtų tinkamai sureaguojama į teroristinius išpolius ar jų incidentus. Uh, Dar ypač, kai žinoma, kad kažkas vyksta, kažko, vyksta kažkoks nusikaltimas. Ir kad kitai valstybei nariai reiktų padėti, informuojant ją tinkamai. Kalbant apie efektyvumą, kosi kiek įmanoma e, labiau turėtų atsižvelgti šios klausimus, todėl mielai e, pakartosiu štai ką. Mes e, taryboje dabar kūrėme veiksmų planą, kuriuo įgalinsime, įpareigosime valstybės narės agentūras ir e, galbūt kitus nuveikti kiek įmanoma daugiau ir pasikeisti informaciją. Taigi, be abejo, valstybės narės turi didžiulį norą. Agentūros taip pat, tačiau praktiškai atrodo ganėtinai sudėtinga uh, patenkinti savo pačių standartus. O ar Kozi rimtai dirba su šiuo klausimu? Pasikartosiu, sakydamas, kad mes tikrai tai žiūrime rimtai ir todėl mes rengiame šitą veiksmų planą. Ir tai suteikia tarybai galimybę ir Europos parlamentui galimybę pasakyti štai ką gerai, mes dėl to susitarėme, tačiau kodėl tai nedaroma. Pavyzdžiui, e, Europos kovos su terorizmu koordinatoriai tą patį sakė. Aš e, mačiau, kad ne visos valstybės narės padar, įvykdė savo įsipareigojimus, dėl, dėl kurių buvo sutarta. Tai yra palaipsnis informacijos darbas dėl informacijos pasikeitimo, taip pat dėl priekybos žmonėmis ir e, dėl vaik, priekybos vaikais. Uždavėte klausimą. Tai buvo minėta, kalbant apie Europolą, kai dešimt, buvo pasakyta, kad turbūt e, dingė yra 10 tūkstančių vaikų, kurie greičiausiai yra e, juos išnaudojančių nusikaltelių aukos. Ir manome, kad tikrai galima būtų geriau sustiprinti bendradarbiavimą e, ieškant dingusių žmonių, tarp jų ir vaikų. Ir tam galėtume užkirsti kelią e, dramatiškai pabaigai, kai žmonės tiesiog dinksta. Ir mes e, turime paskatinti ger, priemonių tobulinimą, kuriomis siekiama kovoti su e, žmonių dingimu ir e, taip pat turime visiškai pritaikyti egzistuojančias priemonės. Todėl mes norime įsteigti Europos nacionalinių kontaktinių asmenų e, tinklą, esančio dabartinėje Europos struktūroje. Pavyzdžiui, tai būtų bendradarbiavimas tarp Sirendų ir Europolo platformos ir turime užtikrinti e, SIS naudojimą ir e, pastiprinti sąsajų panaudojimą. Taip pat vykdome tyrimą ir mes aptarsime, kaip toliau panaudoti Interpolo e, priemonės. Ir mes galėsime koordinuotai panaudoti SIS ir SISNET sistemas ieškodami dingusių žmonių. Mes taip pat E, informuosime visuomenę, kurie e, bus papildomos ausis ir akės ir informuos socialinę žiniasklaidą ir e, teisėžakos institucijas. Taip pat paskelsime kraštasias linijas tinklalapiuose. Mes tik norime visiškai gerbti pagrindinės teises, tarp jų ir privatumo. Ir mes taikysime proporcingas priemonės ir atsižvelgsime į valstybių narių teisės, teisės sistemų skirtumas. Jeigu 20 Penkta, penktoji paskelbta dingusio vaiko diena ir pirmkiaujančia valstybė surenks konferenciją apie dingusius vaikus, e, jei vyks Amsterdame. Tikimės, kad mums pavyks pagerinti savo darbą. Ponas Dėsdenera klausia, ar kozė efektyvus, ar tai yra tik tai administracinė struktūra. Kai pasižiūrime į kozį istoriją, tai matome, kad Jis buvo e, įrašytas į Lisabonos sutartį ir e, jis e, pastiprino tarybos nustatytų prioritetų įgyvendinimą. Kosi pats operatyvinės veiklos nevykdo, tačiau aš esu tikras, kad būdamas pirmininkų porą mėnesių Aš esu tikras, kad tai jis padeda valstybėms narėms ir tokioms agentūroms kaip Europolas, Frontexas, padeda bendradarbiauti politikos cikle. Ir be abejo, tai susijęs su biurokratija. Aš manau, kad e, kai nori bendradarbiauti su 28 valstybėmis narėmis, o, o jos yra tiek daug, e, agentūrų, reikia tinkamai organizuoti tą veiklą. Bet man susidaro įspūdis, kad mūsų efektyvumas gerėja, o e, jūs sakote, kad kozi turėtų daugiau lankytis parlamente. Be abejo, aš mielai čia sugrįžčiau ir taip pat ir per kitą pirmininkavimą. E, aš manau, kad kozi tikrai labai nori parodyti, ką daro ir kokios yra problemos kad e, būtų gautas geresnis rezultatas. Jūs taip pat minėjote internetinius nusikaltimus. Taip, yra internetinių nusikaltimų tyrimo skyrius Europole ir kai kuriuose valstybėse narėse taip pat. Manau, kad pirmininkaujant Niderlandams mes bandėme žengti tolesnį žingsnį toje diskusijoje, kai buvo kalbama apie sunkumus, kuriuos e, patiria teisėsaugos institucijos, kai kyla teisinių sistemų kolizija. Mes turėtume vengti e, naujos nusikalstamumo erdvės augimo. E, mes turime tradicinių būdų, kaip spręsti nusikalstamumą, tai susijęs su vieta, su kažkokiu turtu. Tačiau to pakankamai nepatenkia mūsų dabartinės naujos sistemos. Pavyzdžiui, pas mus vyko bendra veiksmų diena, kuri paminėta. Ir matėme, kad operatyviniai agentai mato praktinių sprendimų poreikį, kuriais būtų sprendžiamas jurisdikcijos ir vietos nebuvimo klausimas. Atrodo, atsakiau visus klausimus. Pana Gomes. Kova su pinigų plovimu ar kozė žino, kad ar e, Europos e, Sąjungos e, specialūs skiriasi to visose valstybėse pakankamai žino, kas gerai žino, kas vyksta, nežinome, kad kai kurie bankai užsima vos ne pinigų plovimu ir kokį poveik, kokį poveikį mūsų saugumui turi Panamos dokumentų paskelbimas. Mes matome organizuotą nusikaltimą, organizuotus tinklus, kurie e, mūsų sistemoje veikia. Taip pat veiksmai skirti e, užkirsti kelią radikalėjimui. Ar tai yra kozi e, darbo tvarkėje? Dėkuoju. Atsiprašau, pamiršau paminėti prevenciją. Taip, tai yra mūsų prioritetų dalis taryba mm, nustatė tuos prioritetus e, kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos kontekste. E, taip pat tai atsispindi ir kozi programoje. Jūs klausėte valstybės narės, ar pakankamai investuoja, kozi e, nekalbėjo šiuo klausimu, tai nenumatyta tačiau galima pamatyti, kad taryba e, vis labiau domisi prevencija ir galimybėmis jos. Tačiau kol kas operacinio bendradarbiavimo atveju nėra daug, nors tai mums labai svarbu mūsų darbo tvarkėje. Jūs neveltui kalbėjote apie tai. Kova su terorizmu taip pat turi e, būti susijusi ir su prevencija terorizmo. Toliau e, pinigų plovimas, prevencija. Kaip žinia, patvirtintas veiksmų planas, komisija greitai e, pateiks ketvirtąjį pasiūlymą dėl direktyvos, skirtos kovoti su pinigų plovimu ir teroristinės veiklos finansavimu. Taigi e, žengtas žingsnis šią linkme. Finansiniai tyrimai, kozi yra labai aktualūs. E, kova su pinigų plovimu taip pat, tačiau reikia e, nepamiršti, kad tai yra sudėtingas klausimas ir dabar palaukime, kol komisija pateiks pasiūlymą dėl naujos direktyvos. Labai ačiū, ponė Izermanai. Dėkuoju Jums už visus atsakymus, už informaciją. Aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybės dar ir ateityje pasigilinti į kozį darbą. Linkiu Jums e, sėkmės, kadangi Jūsų darbas tikrai yra labai svarbus. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Keitimasis E, nuomonėmis su ponu Navarete. Jisai yra naujo Europos kontraterorizmo centro Europole e, vadovas. Ir šiandieną jis atvyko pas e, mus, bet turėtų pasisakyti vis tik tai po maždaug 25 minučių, 16.45. E, padarykime pertrauką ir palaukime, e, kol atvyks ponas Navarete ir e, pasisakys mūsų komitete. Dear colleague, let's uh, continue our afternoon uh, meeting. The next... Uh, Tęsėme mūsų posėdį. Kitas darbo tvarkės punktas, kaip ką tik sakiau, yra keitimasis nuomonėmis su ponu Navaretė. Jisai vadovauja naujai įsteigtam Europos kontraterorizmo centrui Europole. Sveiki atvykę ponas Navarėte pristatys mūsų situaciją susijusią su teroristinė veikla šiais metais, pristatys ataskaitą, taip pat papasakos apie naujus, taip vadinamos islamo valstybės grupuotės elksenos bruožus. Prašom, žodis jums. Sveiki, ponios ir ponai. Ačiū, pirmininkė, kad suteikėte man žodį, kad pakvietėte e, atlikti šiandieną jūsų komiteto posėdį. Aš norėčiau e, Jums pristatyti mūsų pagrindinės išvadas apie teroristinę veiklą Europoje. Taip pat norėčiau pasakyti, pakalbėsiu apie bendrą veiklą, kuri jau taikoma ar kurios dar reikia, kad mes galėtume atgrasyti teroristinės grėsmės. Kaip žinia, šiais metais e, Europolas e, atliko labai gilę e, terorizmo e, situacijos analizę Europos Sąjungoje, TISAT E, vadinasi ta ataskaita ir ji parengta bendradarbiaujant Europolui bei valstybėms narėms, ES įvairioms struktūroms ir e, trečios e, šalys dalyvavo. Taigi analizė yra tikrai unikali, žiūrima, kaip plėtojasi teroristinės grėsmės ES ir kokį tai turi poveikį E, ši ataskaita TISAT 2016 metų e, bus paskelbta internete po keletos savaičių. Tačiau aš norėčiau pasinaudoti progą ir pristatyti Jums keletą pagrindinių išvadų. Aš šiandieną derinsiu savo pasisakymą e, su išvadomis šios ataskaitos ir taip pat paminėsiu dokumentą, kurį parengėme pernai lapčio mėnesį e, po Paryžiaus išpalių apie e, veikimo e, pokyčius ES teroristinių grupuočių, tokių kaip Islamo valstybė. Paskui aš pakalbėsiu apie tai, kaip ES kovoja su terorizmu ir pristatysiu Europos, Europolo iniciatyvą skirtą sustiprinti bendradarbiavimui ir pagerinti informacijos mainus tarp e, valstybių narių. Matote ekrane pagrindinės e, ataskaitos šių metų išvadas. 15 metais 151 asmuo žmogus e, žuvo ir daugiau negu 360 buvo sužeista per teroristinius išpolius Europos Sąjungoje. Lyginant su 2014 metais, e, e, matome, kad mažiau žmonių žuvo 14 metais negu 15 metais. E, be to, 60 ES piliečių žuvo įvairiuose išpoliuose trečiosiuose šalyse, pavyzdžiui, Tunise. 211 teroristinių aktų nepavyko ar buvo sužlugdyti Europos Sąjungoje pernai. Saugumo tarnybos, policija e, veikia labai aktyviai. Ir 1057 e, asmenys buvo areštuoti, sulaikyti ES už veiklą susijusią su terorizmu. Taip pat pernai e, buvo pradėta nemažai teismo tyrimų. 513 asmenų e, buvo apkaltinti terorizmu ir e, procesai baigti pernai dėl tų asmenų. Aš paminėsiu išsameu tuos atvejus e, vėliau. Dabar konkrečios sritys grėsmių. Šimtas penkiasdešimt žmonių buvo nužudyti ES teritorijoje. 150 e, per taip vadinamus e, džihadistinius išpolius ES. 150 žmonių. Matome, kad skaičiai labai padėjo. Ir matote, kad pa, išpolių padidėjo nuo 4-14 metais iki 17-2015 metais. Europos Sąjungos valstybės narės, kurios e, dalyvauja e, koalicijoje e, skirtoje kovoti su islamo valstybė teroristinių grupių yra laikomos kaip teisėti taikiniai e, tų džihadistinių grupių. Aš pradžioje jau kai ką minėjau. E, saugumo pajėgos e, atitinkamai reagavo, teisės saugos institucijos e, gana stipriai sureagavo į tai. Žinome, kad 2014 metais 395 žmonės buvo sulaikyti, o pernai 15 metais 667 teroristinės e, grupės yra pas, tos, kurios pasirengusios atlikti teroristinius išpolius ES, yra e, vietoje susikūrusios, e, viet, pagristos veikimų vietoje. Ir valstybės narės, teikdamos informaciją rengiant šią ataskaitą, pasakė, kad didžiausias rūpimą kelią galimi teroristiniai išpoliai. Ir e, taip pat, e, kad tai yra susijęs su reiškiniu, kai taip vadinami užsienio e, kovotojai, teroristiniai kovotojai atvyksta e, ar parvyksta e, iš e, konflikto zonų, ar vyksta ten ir paskui sugrįžta. Ir e, žinome, kad areš, areštų sulaikymų padaugėjo lyginant su 14 e, metais. Ir tai e, rodo, kad e, nepaprastai daug pastangų dedama ES kovoti su šia terorizmo rūšimis. Jeigu pasieksime į tai, kas yra tie džihadistai, jų charakteristikos yra labai skirtingos. Nėra vienos. Valstybės narės e, mato, kad e, didelė dalis jų yra teisti kartais už smulkius nusikaltimus, kartais už rimtesnius. Kai kuriais atvejais, kai kuriuose narise nemažai užsienio kovotojų e, turi psichinių problemų mokymas, apmokymas yra vienas iš svarbiausių džihadistinio terorizmo uh, elementų Sirijoje, kai kurie buvo apmokyti iš tų, kurie įvykdė teroristinius išpolius Europos Sąjungoje. Dar kitas tipologijos elementas džihadisto yra užsienio kovotojas, nepri, kuris nepriklausomai organizuoja mokymus grįžęs iš Islamo valstybės kontroliuojamos teritorijos. E, kanalai, kai kurie e, rodo, kad vyksta vakarų Balkanuose e, mokymai net ir vakarų Europoje. Bet pastarasias žinias informaciją reikia dar patvirtinti. Teroristai yra apmokomi, kaip naudoti šaunamosius ginklus, sprogmenys. Ir paskutinė kategorija yra tie veikiai, kurie e, kelia grėsmę ES saugumui, kurie pavieniai, kurie e, e, gali imtis tam tikrų veiksmų. Ir tie pavieniai asmenys kelia labai rimtą grėsmę ES saugumui. Be to, kai kurie e, džihadistai e, užima aukštas pareigas taip vadinamo islamo valstybėje. Ir, pavyzdžiui, gal palaiko, e, tikėtina, kad palaiko jie ryšius su teroristinėmis grupuotėmis savo gimtoje šalyje. Ir šiaip teroristai džihado pirmiausiai galvoja apie taip vadinamus švelniuosius taikinius, o ne tokias struktūras kaip policija, e, kritinė infrastruktūra ar kiti e, apsaugoti taikiniai, bet e, jie taip pat nėra visiškai apsaugoti. O dabar jau kalbėsime apie etninį nacionalistinį separatistinį terorizmą. Matome, kad E, didėja apraiškų. 65 atvejai pernai buvo užfiksuoti, bet policijos saugumo paėgos e, reaguoja labai griežtai ir šiame kontekste 168 e, asmenys buvo sulaikyti dėl pažeidimų susijusių su etniniu nacionalistiniu ir separatistiniu terorizmu. Tokiu atveju, lyginant su pernai, padidėjo daugiausia incidentų užfiksuota Prancūzijoje ir Ispanijoje. O e, Šiaurės Airijos e, policija yra pagrindinis taikinys disidentinėms respubliškoniškai nusteigusiams e, grupuotėms Junktinėje karalystėje. Taip pat matome, kad separatistai palaikantis kurd Kurdistano nepriklausomybė ir Turkijos nacionalistai e, veikia ES valstybės narėse ir didėja jų konfrontacijos pavojus ir smurto pavojus. E, kairuoliški anarchistiniai e, judėjimai, terorizmas išliko žemo ligmens. Žinome, kad dažnai Šiame kontekste naudojami savalankiai, savadarbiai sprūkstamiai įtaisai. E, marksistinės, lenistinės grupuotės, pavyzdžiui, daugiau indoktrinuoja žmonės, tačiau neusima smurtinę veiklą. 67 žmonės buvo areštuoti pernai e, valstybėse narėse susijęs su šia terorizmo rūšimi. Kitas dalykas, e, žinome, kad nuotaikos e, antiimigracinės e, stiprėja ir dėl to dešiniai ekstremistai suaktyvėjo kai kuriuose valstybėse narėse. 2014 metais nebuvo nei vieno išpolio, bet valstybės narės pranešė apie devynis tokius išpolius pernai susijusius su uh, dešiniuoju terorizmu. Uh, Ir areštuota žmonių buvo 34 14 metais, 11 2015 metais. Paryžiaus e, išpoliai e, pernai lapkritį ir Europos širdyje, Briuselėje įvykti išpoliai parodė, kad e, džihadistiniai teroristai e, taiko naują taktiką e, rengdami išpolius ir gamindami sprogmenis. 2015 metais buvo naudojama tiek sprogmenis, tiek ginklai. Pavyzdžiui, tuo metu, kai buvo įvykdyti išpoliai Paryžiuje savadarbiai sprogmenys yra plačiausiai naudojami iki šiol. Mes taip pat iš valstybių narių gavome informacijos, kad teroristinės grupės bando e, kaupti slaptai atsargas e, sprogmenų ir prekursorių. Ir e, galvoja, kad galima panaudoti bus tuos sprogmenis plataus masto išpolyje. E, dėl e, valstybės narės e, sako, kad teroristai naudoja įprastinius ginklus dėl to, kad jie yra plačiai prieinami, paprasti naudoti ir veiksmingi. Aš dar norėčiau paminėti E, tai, kad teroristai naudojasi savo tikslais e, socialinę žiniasklaidą internetu. Ir uh, infrastruktūros atinkamos informacijos technologijų gali tapti taikiniu išpolių. Ir galimybė naudotis uh, Persija taip pat naudojasi tą sistemą e, koduotai vykdami įvairias komunikacijas. Ir tai yra dar naujas iššūkis teisės saugos e, bendruomeniai ir sekant tą reiškinį ir taip pat siekiant e, užkirsti kelią teroristinės veiklos finansavimui. Tokios yra pagrindės mūsų ataskaitos išvados. 16 metų ataskaitos matome, kad grėsmės e, kinta, e, grėsmės susijęs su džihadistinėmis grupuotėmis, su islamo valstybė. Ir buvo žiūrima į tai, kaip policija, saugumo tarnybos reagavo į e, grėsmės. Dabar šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kokius matome naujausius poslinkius Europos Sąjungoje ir konkrečiai Noriu paminėti tai, kad šiais metais sausio mėnesį Europole buvo įkurtas kontraterorizmo centras. E, uh, 2015 metų pabaigos, šių metų pradžios liūdni įvykiai dar kartą parodė, kad e, terorizmas e, kelia be ne didžiausias grėsmės saugumo Europos Sąjungoje. 30 žmonių uh, E, Bruselėje e, žuvo ir taip pat nemažai e, žmonių dramblio, dramblio kaulo krante Stambule žuvo ES piliečių. ES siekia užtikrinti veiksmingą atkirtį. Yra pateikti teisė, kurios pasiūlymai dėl institucinio bendradarbiavimo ir Europolas yra numatytas kaip svarbiausias veikėjas e, Europos Sąjungai e, reaguojant į teroristinės grėsmes. Europos parlamentas ir Libe komitetas e, labai tvirtai remia Europolą visuose šiuose procesuose. Aš norėčiau dabar pasinaudoti progą ir jums dar kartą padėkoti už jūsų paramą įgyvendinant naująjį Europolo reglamentą. Taip pat už tai, kad jūs pritarėte papildomų išteklių e, suteikimo Europolui, kad būtų galima įsteigti e, šį kontraterorizmo centrą. Mes dabar galėsime veiksmingiau kovoti su terorizmu. Europolo reakcija po Paryžiaus išpolių. Iškart matėme reakciją, palaikėme glaudžius ryšius su Prancūzija po išpolio Paryžiuje taip pat buvo suburta speciali ypatingų situacijų grupė, kuri e, padėjo kolegoms. Ir mes uh, užtikrinome e, visą parą uh, veikiančias paslaugas, padėdami Prancūzijai, uh, uh, užtikrinome tam tikrus uh, kanalus informacijos. Ir e, mes taip pat e, renkamą informaciją iš, teik, teikiam informaciją kolegoms e, veikiantiems vietoje. Mes remia, padėjome ne tik kolegoms Prancūzijoje, bet ir Belgijoje po Bruselio išpolių ir taip pat e, siekime užtikrinti kitas e, priemonės išteklius e, Belgijai ir Prancūzijai. Ir mes suprantame, kad nukentėjo dvi valstybės narės, tačiau mes turime plėsti savo pajėgumus, kad būtų galima skirti dėmesio visai Europos Sąjungai, visoms 28 valstybėms narėms. Mes E, subūrėme specialią e, grupę Fraternité, kuri e, teikia paramą. Iš Prancūzijos ir Belgijos yra į tas dvi šalis nusiųsti specialiai pareigūnai, kad padėtų tyriems dirbti. Uh, E, Fraternite pirmiausiai buvo skirta Paryžiai, Prancūzijai, o paskui po kovo 22 dienos išpolių ir Belgijai. Mes taip pat e, siekėme užtikrinti ryšį e, tarp visų valstybių narių ir tos grupės specialios. Mūsų kontraterorizmo centras naudojasi sukauptomis žiniomis. Kaip žinote, pradėjome veikti šių metų sausio mėnesį. Šis centras yra platforma, e, kuri sutelkia įvairias priemonės vienoje vietoje ir e, vienam tikslui e, padėti pasirnauti valstybių narių poreikiams, ES poreikiams mūsų centras atspindi tiek strategiją, tiek filosofiją Europolo. E, sustiprinti informacijos kaupimo centrą, analizę užtikrinti informacijos susijusios su kontrateroristiniais e, tyrimais, e, taip pat rinkti informaciją susijusią su finansavimu teroristinės veiklos, propaganda kibernetinėje erdvėje taip pat tai yra platforma suburti valstybėms narėms kad mes galėtume pagerinti mūsų priemonę skirtas kovoti su terorizmu visoje Europos Sąjungoje. Vienas iš mūsų centro ramščių ir svarbiausių elementų yra valstybių narių dalyvavimas, stipresnis keitimasis informacija, taip pat e, numatyti galimybę valstybėms narėms e, pačioms e, pirmiausiai užsimti kovos terorizmu ir taip pat Europolui numatant esminį vaidmenį. Bus įgyvenami specialūs operaciniai e, projektai ir mes pasitelksime visus Europolo išteklius, kad galėtume veiksmingiau įgyvendinti e, tuos e, projektus. Mes turime gyventinti uždavinius, kurie, e, kuriuos bus galima įvertinti ir kurie e, būtų realistiškai pasiekimi. Kai kurios valstybės narės dabar e, siunčia savo pareigūnus, kurie dirbs su, su Europolu iš Prancūzijos, Ispanijos, Austrijos, Junginės karalystės, Niderlandų ir Vokietijos. Jau turime paskirtus pareigūnus ir ekspertai mūsų e, kontraterorizmo centre iš kitų valstybių narių bus deleguoti. Tam, kad būtų galima užtikrinti geresnius informacijos e, mainus, mes sukūrėme e, tam reikalingą aplinką, rengėme specialią priemonę, kad būtų galima keistis informaciją kontrateroristinėje kovai, kovoje CNA ACT. E, taip vadinsis e, e, ta sistema siena CT. Valstybės narės ir trečiosios šalis, 403 iš vis kompetentingos institucijos yra identifikuotos toje sistemoje siena CT. Ir ši sistema bus konfidenciali, bet ji leis valstybė ir ji leis valstybės narėms keistis konfidencialią informaciją. Informacijos analizė – tai labai svarbi Europolo veiklos sritis. Kontraterorizmo centro sėkmė priklauso nuo Europolo e, gebėjimų e, palengvinti informacijos žvalgybinės mainus – ir e, ypač po Briuselio ir Paryžiaus išpolių. Dabar mes matome, kad valstybės narys vis labiau naudojasi Europolo sistema. Europolo informacijos sistema yra Europolo veiklos pagrindas. Žinote, kad e, pirmiausia iš valstybių narių o, ateina informacija, kurios atsakinga už Europolo informacinės sistemos papildymą informaciją. Ir mes, jeigu žiūrėsime į užsienio kovotojus, tai valstybės narės ir trečios šalys yra e, identifikavusios 18 tokių asmenų 14 metais, o daugiau negu 4000 dabar jau yra identifikuota. E, Mes taip pat e, turime specialią grupę užsimantinėčią šaunamaisiais ginklais. Nuo 2014 metų, kai pradėjo veikti ta grupė, mes gavome e, daugiau negu 3500 informacijos vienetų elementų susijusių su 660 e, atvejų. Tai yra susijęs su organizuotais nusikaltimais ir terorizmu. Aš pradžioje sakiau, kad mes matėme, kad e, dauguma e, tų, kurie prisidėjo prie pastarųjų išpolių Europos e, Sąjungoje, yra teisti finansiniai klausimai. Taip pat siekiama sustiprinti žvalgybinius paėgumus šioje srityje po Paryžiaus išpolių. Kolegos iš Prancūzijos pirmiausiai mūsų prašė informacijos apie e, susijusių e, finansinę žvalgybą ir e, mes naudojamės finansinės veiklos sekimo programa ir 2700 vienetų informacijos suteikėme valstybės, valstybės narėms pernai. Ir E, tikimės, kad kova su terorizmu bus sustiprinta naudojantis finansinę žvalgybinę informaciją. Mūsų tikslas e, sumažinti poveikį ir užtikrinti prevenciją teroristinės veiklos. Ir e, E, taip pat vienas iš elementų susijusių su tuo yra internetiniai veiksmai. Džihadistinės grupuotės e, labai gerai išmano informacijos technologijų sistemų veiklą ir naudoja kampanijas tam, kad e, verbuotų žmonės, kad skleistų radikalizavimo idėjas ir taip pat skatintų ekstremistinės nuomonės E, daugiau kaip 60 tūkstančių Twitterio sąskaitų naudoja e, Islamo valstybė, daugiau negu 100 tūkstančių Twitterio įrašų kasdien yra paskelbiama. Uh, e, 125 tūkstančiai nuo 15 metų vidurio sąskaitų uždaryta susijusių su Islamo valstybė. Prevencija yra vienas iš mūsų kontraterorizmo centro svarbiausių elementų. Starting July 2015 is a pilot phase. E, buvo pradėtas taip pat duomenų projektas, jis yra bandomajame e, etape ir e, buvo inicijuotas 2015 metais. Pateiksiu keletą skaičių. Mūsų tikslas yra kokybė, ne kiekybė. ir buvo identifikuota daugiau kaip tūkstantis įtartinų 3000 tartinų e, e, žinučių, e, kurios susijusios su terorizmu. Ir tai yra 90 procentų tos informacijos mes gavome iš IAU centrų. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes šiandien aptarėme nemažai iššūkių. Pastarieji išpoliai reikalauja, kad reikia daug geriau koordinuoti veiksmus kovojant su teroristais negu anksčiau. Jie, teroristai naudoja ir ginklus, ir e, sprogmenis, taip pat sugrįžusius e, iš džihadistinių zonų žmonės tam, kad ES teritorijoje būtų vykdomi užpoliai. Taip pat jie skatina ir provokuoja uh, E, žmonės pasirinktis e, ginklus ir tada tais pasirinktais ginklais vykdyti išpolius. Šita grėsmė yra didžiulė, ji atsiranda nuolat. Ir mes esame matę, kad yra sąsaja tarp žmonių, kurie turi nusikalstamą praeitį ir, e, teror, ir, ir terorizmo. Pabrėžiu socialinės žiniasklaidos ir propagandos naudojimą teroristai tai daro. Ir Europolas turi atlikti vaidmenį sumažindamas tos propagandos kiekį. Kalbant apie svarbius tyrimus, kaip jau buvo minėta, fraternitė operacija, kuriai padeda e, Prancūzija ir Belgija, toliau vykdoma ir per ateinantį mėnesį mes toliau gausime informaciją iš valstybių narių, ir e, užtikrins, užtikrinsime didesnius mūsų pajėgumus kovoti su terorizmu. Pastaraisiais metais Europolas tapo pagrindiniu veikėju kovodamas su terorizmu. Aišku, dėkojame parlamentui už paro, paramą ir už politinę, politinį palaikymą, kurį gavome 2014-2015 metais. Taigi dar kartą noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane čia dalyvauti ir atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju, ponė Nabaret, už labai išsamų ir detalų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Ponas Hala. Thank you. Thank you very much for your presentation. I have some questions concerning the... Dėkoju už pranešimą. Turiu keletą klausimų dėl skaidrių. E, kairių ir anarchistinių grupuočių e, išpolių skaičius yra tikrai e, viršyje skaičių tų, kurie buvo iš, įvykdyti anksčiau. Ir aš darau prielaidą, kad šito, šie išpoliai e, vyksta, e, ar buvo daugiau tokių išpolių, kurie buvo suplanuoti arba bandyti. E, E, įvykdyti. Aš norėčiau suvokti e, kairiųjų ir dešiniųjų teroristų po, e, veiklos pobūdį. Tai yra nukreipta arba prieš turtą, arba prie, prieš kitas ekstremistinės grupuotės, arba prieš paprastus žmonės. Ir kai kuriuose valstybėse narėse daugiau tokių išpolių vyksta, kai kuriuose mažiau. Ar yra kokia, koks nors tiesningumas susijęs su tuo? Ponas Dės Demera. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Jūs pasidalijote labai profesionalią informaciją ir Jūs esate tie, kurie rūpinatės europiečių e, saugumu. Dėkoju už tai, kad dalyvaujate čia, ponė Navarėte. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad pastaraisiais mėnesiais Jūs kalbėjote apie tos dalykus, kurie mums labai buvo svarbus e, šiame komitete. Mes kalbėjome apie pilietinės teisės ir laisvės. Ir jūs labai gerai apibendrinote tai, ką mes čia e, aptarnėjome. Tai yra ACTC. Ir Jūs pristatėte savo kylančius sunkumus teisinėje bazėje ir e, juristinėje, juristinėje plotmėje. Ir didelė dalimi parlamentas e, mielai būtų sukūręs atskirą teisės aktą e, ne Europolo E, teisės aktą. Noriu užduoti Jums e, klausimą. Jūs turbūt žinote, kad e, mes labai intensyviai diskutavome čia apie tai, kad yra kūrė, kad reikia sukau, su, sutelkti aukščiausius e, ekspertus tose srityse, kuriuose džihadistai e, skelbia savo propagandą. Ir kadangi jūs esate Europolo reglamento e, ekspertas, galbūt galite mums papasakoti, kodėl turėtume neutralizuoti greitą, greitį, budrumą ir at, atsparumą. Uh, E, juk Europolas yra ta institucija, kuri gali veikti daug geriau negu bet kuri valstybė narė. Be to, jūs minėjote profilius ir e, mokymą. Visose žiniasklaidos priemonėse yra kalbama apie džihadiščių moterų vaidmenį, kaip jos yra mokomos. Nes yra sunkiau e, nustatyti jų profilį saugumo tarnyboms. Tačiau ar šis naujas moteriškas ginklas įgaus kitokią formą, ar jos įgauna kažkokį kitokį mokymą. Tai vyksta Sirijoje. Taigi pradėsiu, nuo, pabaigsiu nuo to, ko pradėjau. Dėkoju už tai, kad atėjote čia ir kad pateikėte mums specializuotą informaciją ir už atsidavimą Europos saugumui. Dėkoju, ponia Gomes. Dėkoju, ponia Navarėte, už pranešimą. Jūs mums pateikėte statistinius duomenis už 2015 metus. Ir dėje 2016 metų skaičius jau padidėjęs, tačiau labai svarbu tai, į tai pasižiūrėti ir pasaulinės statistikos kontekste. E, Europoje 151 žmogus žuvo per teroristinius išpolius, o 2014 metais visame pasaulyje skaičius buvo virš 32 tūkstančių. Taigi labai svarbu į tai pažvelgti šiame kontekste. Mes turime suvokti, kad pagrindinės terorizmo aukos šiuo metu yra ne Europoje. Ir tikrai nėra priežasčių e, nesiimti veiksmų ir e, nekovoti su tuo. Norėčiau jūsų paklausti. Išraiškėte savo susirūpinimą dėl terorizmo finansavimo. Ką sužinojote iš Panamos dokumentų? Nes jie ne tik atskleidžia tai, kad uh, lengvatinės mokesčių zonos yra uh, ne tik tiems skirtos, kurios nori išvengti mokesčių, ten slepiasi ir nusikalteliai. Ir tai taip pat susiję yra su terorizmu. Yra labai aiški uh, sąsaja tarp Panamos dokumentų ir organizuotų nusikalstamumo. Ir ką valstybės narės gauna iš to, ką jūs sužinote iš Panamos dokumentų? Noriu paklausti. Man nerima kelia e, džihadistinio terorizmo pavadinimas. Man atrodo, kad e, žmonės yra labai nejautrus kultūriniams dalykams. Mes turime būti jautrus ir todėl e, tai padės mums kovoti su terorizmu. Aš kalbu apie musulmonus ir apie džihadą. Daugeliu musulmonų džihadas e, yra. Na, daugeliu musulmonų tai, kad mes džihad, džihadą minime šiame kontekste, būtų didelis įžeidimas. Galbūt mes turėtume rasti kažkokį kitą pavadinimą ir nevartoti e, šitų terminų šiame kontekste, nes skamba tikrai ne visiškai protingai. Ir nelabai jautriai kultūrinėme kontekste, nes tai gali būti kontraproduktyvu. Ta pati reikia pasakyti apie užsienio kovotojus. Jie yra mūsų, kodėl mes kalbame apie užsienio kovotojus. E, Tai yra mūsų kova, europiečių kova, e, nes tai yra europiečiai, kurie e, užsipuola kitus europiečius ir Europoje, ir už jos ribų. Todėl noriu jūsų paklausti. Kiek valstybės narės investavo į radikalizacijos prevenciją? Ypač, kai žinome, kad, kaip jūs pabrėžėte, yra sąsaja su organizuotu nusikalstamumu, su smulkiais e, nusikaltimais ir kad mūsų kalėjimai yra radikalėjimo mokyklos. Nes mūsų kalėjimuose vyksta socialinė atskirtis Ir taip pat valstybės narėse yra e, tokių socialiai atskirtų vietovių. Dėl to šios kampanijos yra tokios sėkmingos tarp džihadistų. Dabar dėl CBRN e, grėsmės, kurią jūs minėjote. Kaip jūs vertinate tai, kad mūsų valstybės narės e, gyvena naują veiksmų planą dėl CBRN, nes šitą planą valstybės narės taip ar anaip labai susilpnino palyginus su ankstesniu komisijos variantu, kai kurios valstybės narės jo iš viso neįgyvendino, netgi nominaliai. Ir mes žinome, kad Žinome, kad e, buvo kankinimų nusikaltimai. įvyko točio nusikaltimai. Ir ne, nebuvo rimtai uh, imtasi priemonių. O kaip dėl biologinės grėsmės? Ar valstybės narės tam rengėsi, ypač kai kalbame apie tai, kad uh, atsiranda vis daugiau nepilotuojamų, uh, skraidančių aparatų, lėktuvų, visą tai pigu Ir e, tai reiškia, kad mums yra taip pat ir brandolinė grėsmė iškilusi. Taip pat dėl kodamo. Sakėte, kad reikia vieningo kodavimo, tačiau pasaulyje mes negalime e, išsiversti be kodavimo, bankininkystės, pavyzdžiui, be jos nebūtų. Taigi kyla klausimas, teisės saugos institucijos turi dar labiau pasitemti kovodamos su nusikalstamumu. Ir ar valstybės narės gali pasisamdyti pačius geriausius žmonės, kad kovotų su technologiniais ginklais, kuriuos naudoja teroristai, nusikaltėliai. Ir ar galima juos, to žmonės, panaudoti, kad būtų kovojama su propaganda ir verbavimu. Ir taip pat, galiausiai, ar jūs kalbate apie tuos, kurie turėjo būti mūsų sąjungininkais kovojant su terorizmu. Tačiau, eufemistiškai tariant, jų pagalba buvo labai dviprasmiška. Paimkime Turkiją. Dabar yra teisiamas žurnalistas dėl to, kad jis atskleidė, jog Turkija tiekia ginklus į ISIS ir, da, ir Anuzrai. Ir aš kalbu taip pat dar ir apie Saudo Arabiją kokie, kokį vaidmenį ten esantys žmonės atlieka ir padeda teroristams veikti ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Dėkoju. Pone Zipa, ačiū už pranešimą. Norėčiau užduoti konkrečius klausimus jums susijusius su pateiktomis skaidrėmis. buvo suimti asmenys už e, teroristinius nusikaltimus. Gal galėtumėte detaliau paaiškinti, kokius konkrečiai nusikaltimus jūs turite galvoje, už kuriuos buvo suimti šitie žmonės? Taip pat minėjote teisminius procesus. E, Teism, teisminės bylas, kurios buvo įspręstos, tai buvo antroje skaidrėje. Kiek buvo uh, E, teismo procesų susijusių su 513 e, asmenų ir e, kokios, kokie buvo nuosprendžiai, ar tie asmenys buvo nuteisti ir už kokius nusikaltimus ar nusižengimus jie buvo nubausti. Kiek aš supratau iš jūsų papildomų paaiškinimų, yra vykdomas radikalus teroristinis mokymas ne tik tokiuose šalyse kaip Sirija ar kitur, bet ir Balkanuose. Galbūt netgi Europos Sąjungoje. Ar teisingai tai supratau? Ir koks tai yra mokymas? Ir ar turite informacijos apie konkrečias vietas, kur tai vyksta? Dėl uh, kairiųjų terorizmo. E, ar e, kokias, kokius išpolius e, jie yra sukėlę, o dėl dešiniojo terorizmo, tai jūs minėjote, kad padidėjo dešinio ekstremizmo. Ir taip pat minėjote išpolių skaičių E, dabar jų buvo devini ir tas skaičius yra padidėjęs, tačiau visi kiti e, terorizmo atveju, atveju jų skaičius sumažėjo. Galbūt galite mums paaiškinti. Dabar dėl sprogmenų. Jūs minėjote, kad teroristinės grupuotės tengiasi e, įsteigti sprokstamųjų medžiagų prokursijų atsargas slaptas, slaptavietės sociorgomis. Ar e, jūs turite informacijos, kad jie e, toliau kaupia šitas atsargas? Dėl kodavimo, trumpai, nes e, kolega G. Anagomės jau tai minėjo, aš suprantu, kad jūs kalbate apie kodavimo, naudžiamą kodavimu. Ir uh, patį kodavimą tikrai galima laikyti nusikaltimu. Niekada negalima sakyti, kad, galima, kad jūs turite kažką paslėpti. Aš asmeniškai e, norėčiau daugiau sužinoti apie Aš, aš iš tikrųjų norėčiau, kad Europos parlamento tarnybos e, naudotų kodavimą ne tam, kad pasislėptų, o tam, kad pas, paslėptų konfidencialią informaciją, kurios tikrai turime ir to tikrai reikia. E, Tai yra didelis iššūkis, su kuriuo turime kovoti. E, tačiau nepaisant to, mes galime kovoti su e, neteisinga, su neteisėtais tikslais naudojamu kodavimu. Dėkoju, ponė Ziba, dabar ponas Argentinė. Thank you, Chair. In... Pone Argentinė. Dėkoju e, Čia kalbama, jūsų pranešime kalbama apie teroristinius išpolius, kurios sukelia islamo valstybė ir jie teroristai naudojasi pabėgėlių srautų, kad galėtų atvykti į ES, tačiau matėte, kad Sirijos pabėgėliai radikalizuoja būdami ES. Taip pat čia sakoma, kad e, IS teroristai dabar veikia uh, kurie dabar veikia Europoje, yra kilę Europoje. Ar galite paaiškinti, kokį vaidmenį atlieka tie 200 žmonių, kuriuos jūs pasamdėte ar pasamdysite, kurie turi e, tikrinti karštus taškus. Vienu metu 200 žmonių atrodo visai nemažai, tačiau turime visai nemažai žmonių, kurie kerta mūsų sienas Aš e, suprantu, kokia yra jų užduotis ir kaip ji yra atliekama. E, tiksliau, ne visiškai suprantu ir prašysiu jūsų paaiškinti, kokį darbą atlieka šie 200 žmonių, kai atlieka tą patikrą. Ar jie patys tikrina atvykstančius pabėgėlius, ar tai daro kažtuose taškuose, ar kažkur kitur kokią informaciją jūs gal stengiatės taip surinkti ir kaip tai tarpusavėje susiję su kitais pareigūnais, tai yra pabėgėlių pareigūnais, kurie dirba šiuose kažtuose taškuose. Ačiū. Mrs. Kienga. Pone Kienga. Grazie. E, uh, sarò molto breve anche perché io vorrei. Dėkuoju, labai trumpai, kadangi norėčiau labai tikslios informacijos Jeigu galėtumėt pasakyti, ką jūs žinot apie potencialias grėsmės nepilnamečiams, e, kurio, kurie gali būti e, radikalizuojami internetu ir kaip kokie yra bandymai užverbuoti nepilnamečius e, internetu. Taigi, ponė Navarėtė, jūs turi daugybę klausimų ir dabar prašyčiau jūsų atsakyti juos jums 15 minučių. Tiek turim laiko šiai diskusijai ir prašome atsakyti šitas klausimus. Thank you, Chair. Thank you for all your questions. Dėkuoju, dėkuoju iš visus klausimus. Mes suprantame, kad Europolas, Europole, kad mes kenčiam nuo ter ter terorizmo ir e, kokį tai susirūpinimą kelia tiek parlamente, tiek Europos Sąjungoje. Na, e, informacija ateina iš valstybių narių, jos renka, kaupia informaciją ir mes taip pat padedame tisat ir iš jų mes mėginame daryti išvadas ir apibūdinti tą vaizdą 15 e, metais teroristinė grėsmė, kokia buvo kilusi Europos Sąjungai. Na, kalbos pradžioje aš mėginau aiškinti, kad dauguma teroristų išpolių 90 procentų yra susijęs su e, džihado terorizmu. Ir mes e, naudojam tokius terminus tysat, bet jeigu, pavyzdžiui, valstybės narės teigia, kad tai yra per neaiškus tai terminas ir kol kas naudojam tą vadinamą džihado terorizmą. Ir e, tai rodo, kaip džihadistai e, manipuliuoja įstamu vieną jo ramstį tam, kad e, skatintų e, tą fundamentalizmą, ekstremizmą, ekstremistinį požiūrį vienos religijos ir kad tai taptų šventas karas ir džihadas būtų įrankis. Yra diskusijos akademiniuose sluoksniuose, kaip geriau apibriežti tokį terorizmą. Europolas yra vienas iš dalyvių šioje diskusijoje, bet atrodo, kad toks konsoliduotas požiūris, kad terminas džihado terorizmas yra tinkamas ir mes nusprendėme e, naudoti šitą terminą, nes e, diskusijų dalyviai taip nutarė, diskusija dar nėra baigta ir aš manau, kad bus rasta būdų, kaip kalbėti apie terorizmą, tiesiog terorizmą, nes jie neturi pavardžių, jie yra tiesiog teroristai. Dėkuoju iš klausimą. Toliau, kaip vystosi teroro grėsmės, na, mes anksčiau nesam matę tokio greičio. Europa ir valstybės narės kenčia nuo terorizmo jau daug metų. Iki 15 mums dar poveikį tie vadinam, vadinam ilgal, ilgalaikiai veikėjai, tos teroristinės atakos. E, mokymai yra e, pagrindinis klausimas. Kuo ilgiau apmokomi, tuo agresyvesnė jie tampa. Taigi tas konfliktai vyksta. E, Sirijoje, Raikė, Libijoje. Ir čia vyksta ir mokymas, ir teikiami pajėgumai E, priemonės, kuriomis vykdomi išpoliai ir jie tampa vis pavojingesni ir labiau pritaikyti prie vietos sąlygų. Ir mes matome šitą pritaikymą, pavyzdžiui, Paryžiuje, Italijoje, Briuselį, kaip teroristai atvykstantis iš Sirijos Irako, kaip jie prisijungia prie teroristų čia esančių Europos Sąjungoje. Kai kurie, jie turi patirties, mokymo patirties Sirijoje, Irake ir šita kombinacija e, juos daro pavojingesniais negu bet kada. Tokį, tai mes stebėjome 2015 metais toliau, naudojamas socialinės žiniasklaidos. Tai lengvinantis faktorius. Jie greitina procesą ir taip pat jie lengviau identifikuojami kaip potencialus taikinys e, ir kokie yra jau ta, jautrus pažeidžiami žmonės ir e, gali lengviau paskleisti žinę, radikalizavimas vyksta greičiau, trumpiau mm, negu, negu vykdavo anksčiau. Taip pat matome, kad jie susitelkė ties konkrečiais tikslais. Tai pavyzdžiui, moteris, kaip buvo paminėta, nes mano, kad jos gali vaidinti ypatingą vaidmenį islamo valstybėje, jų, jos grupuotėse, grupuočių viduje. Ir e, jie kviečia moteris prisijungti prie teroristų Sirijoje, Irake ir taip pat turi specialiai parengtą propagandą jauniems žmonėms. Mes nekalbam konkrečiai apie nepilnamečius, bet jie susitelkia ties jaunimu, nes jie tam ir naudoja socialinę žiniasklaidą, nes jaunimas labiau pažydžiami, jie greičiau pagauna tą žinią ir mes rengiam kontrpriemonės kovoti su radikalizavimu. Tai yra sumažinti prieigą ir sumažinti e, to žinios e, dydį Al-Qaida e, naudoja socialinį žiniasklaidą centralizuotai. Buvo vienas būdas tiesiog pateisinti smurtą, skatinti smurtą ir tiesiog šlovinti Al-Qaido šalininkus. Tačiau islamo valstybė yra praktiškesnė, netgi jie tiesiog e, su, su, susilpnina tą žinią. Ir jie nekalba apie tą pagrindinę žinią, bet jie gali kreiptis į bet ką dėl bet kokių priežasčių. E, pavyzdžiui, primesti tą islamo valstybės požiūrį ir e, kviečia integruotis ir padėti islamo valstybei bet kokia galimybė, kokios yra jūsų turimas galimybės. Ir dėl šios priežasties ir, ir vyko tos tie teroristų išpoliai kaip e, Paryžiuje ir Briuselėje. Tai yra ne vien tik dėl gal, ilgai veikiantis teroristai, bet mes taip pat kenčiame ir nuo tų asmenų, kurie turi, e, pavyzdžiui, peilį Nicoje ir uh, nuėjo ir, ir, ir polė kareivius tiesiog e, peiliu po provokacijos ir, ir e, teigia, kad gina Islamo valstybę. Taigi yra įvairūs būdai, kaip mm, integruoti ir e, skatinti vertybės, kuris susijusios su Islamo valstybė. Taigi apibriežti konkretų paketą konkretiai tiksliniai grupiai moteriams, jaunimui ir jie naudoja visas Europos kalbas. Nėra propaganda tik tai arabų kalba, yra konkrečios priemonės, konkretinė specifinė informacija, angliškai, prancūziškai ir ispaniškai, kad būtų kreipiamas į konkrečią auditoriją. Ir manau, kad pastangos kaip mes turėtume dirbti, tai yra viena, internete tai yra vienas iš mūsų prioritetų ES lygmenių. Kodėl geriau Europos lygmenių, ne valstybių narių lygmenių? Manau, kad reikia rasti būdų sujungti pa, pastangas tarp ES valstybių narių ir Europolų ir kovoti su terorizmu internete. Ir ES gali steigti nacionalinės komandas ir užtikrinti kontaktą, kad būtų kovojama su įvairių grupė propaganda. Daug valstybių narių sukuria tokius vienetus, tokias grupės, kurias mes turime Europoje. Daug valstybių narių turi kontaktinius punktus ir taip pat ryšių ekspertus, palaiko ryšius su ekspertus yra kiek turi ekspertai, pavyzdžiui, dirbantis ties mm, Check the Web, e, tikrink internetą, tai buvo e, Vokietijos iniciatyva e, platinti informaciją, kaip ter teroristai naudojasi internetu, skatinant terorizmą ir terorizmą Dabar čia dirba jau daug specialistų, bet daugiausia dirba ir valstybės narės, nes Europolas yra įrankis. Mes norim e, pritraukti geriausius ekspertus į Hagą, mes norim e, pritraukti įvairius specialistus, kad būtų tarp disciplininis požiūris ir m, kad turėtume visiems prieinamą priemonių rinkinį komuoti su terorizmu, taip pat ir užtikrinti prevenciją, tačiau esmė yra palaikyti ryšius su valstybėmis narėmis, nes mes turim kalbėti vienu balsu greitai ir e, nušviesti, nurodyti, kaip teroristai naudojasi socialinė žiniasklaida internetu ir e, tai yra sąlyga, kad mes galėtume užtikrinti, kad to, ta informacija nepasieks pažydžiamų asmenų. Taigi, kalbant vienu balstu, palaikant ryšį su valstybėmis narėmis, tai yra tinkamas požiūris ir tai padeda kovoti su terorizmu internete. Kai dėl imigracijos ir terorizmo ryšio. Teroristai yra oportunistai, jie naudoja bet kokiam priemonėm priemonės, jie naudoja viską, ką gali, kas susiprins jų galimybės. Ir šitas, na, platformas naudojimas, kai žmonės, jie naudojasi žmonėmis ateina, atvykstančiais iš Irako ir Sirijoje per Turkiją į Europą, yra galimybė ir jie tą galimybę pavesinaudos. Na, mes net turim įrodymą apie sistemingą e, migrantų srautų e, naudojimą, kad būtų infiltruoti e, teroristai į ES, tačiau taip vyksta. Yra keletas atvejų, kai teroristai, kurie vykdė išpalius Paryžiuje, jie buvo atvykę tiesiog slėpdamiesi tarp migrantų. Dėl to ir buvo pareikalauta vykdyti dar vieną papildomą patikrinimą, ypač Graikijoje ir Italijoje. Ir buvo padidintas ekspertų skaičius, tai yra e, stiekiama sustiprinti valstybės narės ir Europolas stengiasi parengti e, ir siūsti migracijos ekspertus į Graikiją ir Italiją, kuri dabar <clears throat> patiria didžiausią grėsmę ką mes galim daryti kovoje su nusikalstamumu ir e, užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui į Europos Sąjungą, mes darom viską. Ir kuo daugiau mes padarysime, kuo. Ir tai yra susiję ir su teroristų grėsmių prevencija. Tai yra užtikrinti saugumą, kovoti su nelegalia migracija, jų tinklais, tai reiškia užkirsti kelią terorizmui, kad jie negalėtų apsimesti teroristais, nes jie, pavyzdžiui, palieka tas šalis, Siriją, Iraką, bet vėlgi jie nukenčia, o jie taip pat nukenčia dėl to, kad kai kurie teroristai yra tarp migrantų ir stengiasi patekti į Europos Sąjungą. Vėlgi negaliu pasakyti, kad tai yra sisteminga, tačiau yra tam tikras komponentas ir um, Europolas stengiasi padėti valstybėms nariams, kad ekspertai dirbtų kartu su kolegomis tiesiog priešakinėse linijose, karštosiuose taškuose, ypač keturiuose salose Graikijoje ir taip pat Sicilijoje, Italijoje, kartu su kolegomis iš Frontex ir visuomet mes remiamės valstybėmis narėmis, nes jos nusprendžia, kaip Europolas gali joms padėti, kokiu veiksmu imtis, kada ir kada. Pavyzdžiui, yra kažkokių nuorodų, kad teroristai ateina su migrantų srautu. Ir paskutinis dalykas, ką aš palikau porą dalykų, tai terorizmo finansavimas. Na, tai yra vienas toks. Mm, klausimas, kaip vyksta terorizmo finansavimas. Fraternite, teikiant pagalbą Prancūzijai ir Belgijai, mes pateikėme Prancūzijai Belgijai informacijos apie tai, kaip naudojamasi automobilis, išsinuomoja automobiliai, taip pat jie turi daug namų, tai yra tokių slėptuvių, kur galima rinktis ir parengti uh, ir gaminti savadarbius sprogmenis ir jie daug naudoja grinųjų pinigų. Dar nėra aiškios idėjos, mes dar dirbame, glaučiai bendradarbiaujame su kolegomis iš Prancūzijos ir Belgijos, kaip e, išpoliai buvo finansuoti, kas buvo už jų ir kaip e, atėjo pinigai, kaip ta terorizmo ataka buvo suplanuota ir kas buvo tas, kuris iš tikrųjų teikė pinigus ir kaip buvo naudojami pinigai e, finansuoti šitai teroristiniai atakai. Ir, na, tikiuosi, mes vykdami bendrą veiklą ir užpildysim šitą spragą. Toliau dėl kairo, kairoliškų, kairiojo ekstremizmo na, kairysis, dešinysis terorizmas tie patys skaičiai. Tai e, skaičiai bus paskelbti po poros trijų savaičių internete dėl dešiniojo terorizmo. Na, 15 metais Prancūzijoje ir Graikijoje jau buvo pastebėta daugiausia. Po 90-ųjų e, teroristų iš atakos ne, niekas nežuvo Europoje per šitų išpolių mm, atvejais, bet vėlgi tai yra e, didėjimas palyginus 14 metais, tai kiek žmonių buvo suimta 14 metais nuo 34 iki ir kelis kartus padaugės skaičius 15 metais. Na, vyko tyrimas iki 14 metų ir galiausiai 14 e, metais žmonės buvo suimti. Tačiau reikėtų leistis į išsames detalės, kaip šitie skaičiai buvo gauti, nes 14 metais buvo 11 tik tai tokiu atveju. Toliau keturiųjų e, kairuoliškas e, terorizmas, tai 14 metais vienas žmogus žuvo išpolėje Graikijoje. Daug išpolių vyko Ispanijoje 7, Italijoje 4, Graikijoje 2. Ir e, iš polių skaičius panašus kaip ir 14 metais. Bet vėlgi e, netrukus jūs gausite visą informaciją, ji bus Europolo tinkla, tinklapyje ir galėsite susipažinti. Ir toliau paskutinis dalykas. Dėl nuteistų asmenų, aš čia neturiu su savim skaičių apie tai, kiek žmonių buvo nubausti, bet žinau, kad jie bus tysat. Čia turiu du tūkstančiai penkioliktais dvylika teismų buvo e, nagrinėjo apie 200 bylų susijusių su terorizmu, tačiau e, kiek asmenų buvo nuteista, kiek buvo e, nubausta, na, ne, negaliu jums pateikti, bet sakau, netrukus jūs turėsite, visą informaciją bus jums prieinama. Navarrete, thank you for your... Labai ačiū Jums, ponė Navaretė. Ačiū už tokią išsame informaciją, kuri buvo labai įdomi ir naudinga. Dėkuoju, kad atvykote pas mus šiandieną. Iškart dabar turime šokti prie kito darbo tvarkės klausimo. Dar kartą ačiū Jums. Septintasis darbo tvarkės punktas, paskutinis. Šis klausimas šiandien paskutinis. Kalbėsime su taryba, jai pirmaujančia šalimi ir komisija. E, gegužės e, ketvirtą dieną komisija pateikė e, pagal 29 straipsnį pasiūlymą dėl tarybos įgyvendimo sprendimo, kuris numato rekomendacijas įvesti laikiną sienų kontrolę ypatingomis aplinkybėmis. Uh, atsižvelgiant Ir e, atsižvelgiant tai, kad tai kelia pavojų Šengeno zonos funkcionavimui. E, taryba pateikė rekomendaciją gegužės 12 dieną. Pagal rekomendaciją e, šešioms šalims e, leista išlaikyti proporcingą sienų kontrolę e, maksimaliam šešių mėnesių laikotarpiu. Pirmiausia, teiksiu žodį pirmininkaujančios šalies atstovui, o paskui išklausysime komisijos atstovų. Pirmasis ponas Liuisterburg pasisakys. Dėkoju, dėkoju E, komiteto nariams, kad mes galėjome e, pristatyti tarybos e, sprendimą. Užės 12 buvo įgyvenimo sprendimas patvirtintas taryboje dėl rekomendacijas įskirtingomis aplinkybėmis išlaikyti sienos kontrolę. Ir tai siemas su Šengeno erdvės rizika. E, praeitą vasarą valstybės narės pradėjo e, taikyti kontrolę ir kai kurios valstybės narės priima sprendimą laikinai e, atkurti kontrolę prie vidaus sienų. Tam, ties, ta, tam tikromis vidaus sienų dalimis e, e, tai yra susijęs su vis, visuomenį keliamo pavojumi ir buvo pasinaudota Šengeno e, sienų kodeksų Šengeno ky ir numatyta, kad tokia kontrolė galios e, tik tai tam tikrą laikotarpį. Komisija e, kovo ketvirtą dieną pateikė pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijos pratesti sienos kontrolę po gegužės 12 dienos esant reikalui. Komisija gegužės ketvirtą dieną pateikė pasiūlymą, kuris yra pagrįstas labai išsame e, analizė, kuri rodo, kad yra tam tikrų trūkumų prie e, išorės e, Šengeno sienų ir dėl to kyla pavojų visai Šengeno zonai. Tarybos rekomendacija penkioms valstijams narėms e, leisti taikyti sienos kontrolę. Jūs, e, aš pakartosiu, kad tai yra Austrija, Vokietija, Danija, Švedija ir Norvegija. E, taryba komisijos pasiūlymą svarstė ir akcentavo tai, kad kontrolė tur, gali būti vykdoma tik tai ties tomis sienomis dalimis, kur tai yra proporcinga ir būtina. Gegužės 12 dieną taryba patvirtino gyvenimo sprendimą, kuriame um, atsispindi rekomendacija ir Vokietija bei Austrija informavo taryba, kad jos pagal šį sprendimą, e, pagal šią rekomendaciją nutarė taikyti e, kontrolę ties sieną. Dėkui. Dabar ponė Moshammer komisijos vardu. Labai ačiū, gerbimo pirmininkė. Nedaug ką galiu papildomai pasakyti iš komisijos pozicijų, jau tarybos atstovas pristatė įvairius e, žingsnius. Gal e, vienas papildomas elementas e, priemonių plane grįžtant prie Šengeno, tai buvo e, minima. Šių metų pabaigoje siekiama užtikrinti Šengeno zoną be vidaus patikros, ties vidaus sienomis. Ir tam reikia daug pastangų jėgų ir techninės, ir finansinės paramos iš komisijos agentūrų, e, valstybių narių pusės ir ES Turkijos pareiškimo gyvendinimas jau dabar rodo tam tikrų rezultatų neblogų, tačiau e, vis tik tai buvo būtina pateikti pasiūlymą, taryba e, laikėsi tos pačios nuomonės ir patvirtino įgyvenimo sprendimą, kuriame atsispindi rekomendacija. Vidaus sienos, e, jų kontrolė gali būti išlaikyta valstybėse narėse, bet pat, patikros gali būti vykdomas tik tai e, būtinais atvejais ir proporcingai taikant šį principą. Komisija ir toliau e, stebė situaciją, lauks informacijos iš valstybių narių po dviejų mėnesių, kad būtų galima dar kartą pasižiūrėti į situaciją vietoje. Ačiū. Dėkuoju Jums. Ar kas nors nori pasakyti, kas nors iš kolegų? Tai reiškia, kad viskas buvo labai aišku. Dėkoju, dėkoju Jums abiems už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Tuo ir baigsime mūsų posėdį. Pratesime darbą ryt 9 valandą. Kolegos, ačiū Jums už dalyvavimą darbe. Mūsų pirmininkė taip pat dėkoja ir vertėjams. Ačiū, susitiksime ryt ryte. Malonaus Jums vakaro.